Everybody, I'm terrible. Labas rytas, labai atsiprašau, kad pavėlavau. Tačiau turiu Jums pasakyti, kad atrodo, kad e, laikrodžiai įvairiose salėse nėra sinchronizuoti. Aš buvau posėdėje kitame, kur dalyvavo kai kurie kolegos. Laikrodis rodė visai kitą laiką. Todėl dabar vėluojame čia pradėti. Taigi pradėkime iš karto. Gavote visi darbo tvarkę. Visi gali kalbėti gimtają kalbą. Turime vertimą į visas kalbas. Kadangi negavau pasiūlymų keisti darbo atvarkę, tai manau, kad ją galime patvirtinti. Neturime pirmininko pranešimų. Turite taip pat protokolus praėjusių posėdžių. Šiandien turime vienintelę temą, kurią aptarsime, tai yra laikotarpio vidurio ataskaita, kuri, kurią pateikė pervanš, kuri turėtų būti išversta visas kalbas. Žinome, kad originali versija buvo prancūziška, po to buvo išversta į anglų kalbą, dabar turime visas versijas. Taigi, pervanš atrodo ateina. Otmarai, pirmą pabaigsiu aš, tada suteiksiu tau žodį. Siūlau diskusiją renkti štai kaip. Pranešėja pristatys savo pranešimą, po to surinksime atvirą diskusiją ir pranešėja pabandys rezumuoti. Manau, kad diskusija bus gana intensyvi, nes reikia aptarti daug dalykų. Otmarai. Pone pranešėjau, jie atvyko, pone pirmininkė, dėl darbo tvarkės. Čia prieš e, pranešimo projekto aptarimą numatyti, nus, nurodyti datas, iki kada galima pateikti pakeitimus. Na tai, ką sužinau vakar, tai yra po to, kai buvo atlikti visi vertimai, bent jau ir mano frakcijai, bet kiek ir dėl ir iš kitų frakcijų teko išgirsti, yra daug norinčių pasisakyti. Pone pranešėja, jeigu mes norime laikytis mūsų tikslo, tai yra mano tikslo, tai yra sus, pasiekti plataus pritarimo šiam pranešimui, tai, tai pra, data iki birželio 15 dienos, iki kada galima teikti pakeitimus, tas laikotarpis yra labai trumpas. Daugelis atsakingų asmenų lankosi Kinijoje, po to JAV o jau po to, likus tik tiem dviem dienom, reikėtų teikti pakeitimus. Manau, nebūtų prasmės pateikti šimt ar daugiau pakeitimų tuo metu, kai nebus tų kompetitingų asmenų. Vakar savo frakcijai pasakiau, kad reikėtų pirmą koordinuotis mūsų frakcijoje tam, kad galėtume uh, kalbėti su pranešėja apie pagydams ir pakeitimus. Ir tam, kad tie asmenys, kurie visai nebuvo susijęs su darbu, net, nepradėtų teikinėti pakeitimų. Panašiai atrodo bus ir kitose frakcijose. Siūlau šiek tiek keisti uh, procedūras. Tikiuosi, kad ir kitos frakcijos pritars. Ir siūlyčiau atidėti pakeitimų teikimo datą iki vieną savaitę tam ir prieš pateikiant pakeitimus siūlau viską derinti su pranešėja. Kaip ten bebūtų, tas laikotarpis iki birželio 15 dienos pernelik trumpas. Otmarai, aš tiesą sakant, šį dalyką norėjau aptarti po mūsų diskusijų, bet aišku, mes tai galime padaryti jau ir dabar, nes iš tiesų greičiausiai ir pati diskusija, o taip pat ir šiandien po pietų su ekspertais diskusijos parodys, kad yra daugybė dalykų, dėl kurių toliau reikės diskutuoti ir pritariu tau, kad mūsų visų tikslas yra parengti tokį pranešimą, kuriam iš tikrųjų bus plačiai pritarta, galbūt ne kiekvienas, bet jau dauguma. Tai mūsų tikslas yra ir jokių būdų nenorima parengti pranešimo, kuris nesusilauks daugumos paramos arba galiausiai jo turinys ir tikslai bus kitokie, negu kad pradžių siūlė pranešėja. Taigi iš esmės pritariu tą Otmarai, tai iš tikrųjų reikia daugiau e, laiko. Kitą savaitgalį grįšime iš JAF, po dviejų dienų jau baigsis e, laikotarpis, iki kada galima teikti pakeitimus. Na, jeigu norit, galime iš karto aptarti šį dalyką. Nes šiaip aš ketinau tai padaryti mūsų posėdžio pabaigoje. Oli Šmit. Ačiū pirmininkė. Mes kalbėjomės apie tai savo komandoje ir problemos, aišku, mums kyla tos pačios. Taigi mes pritartume tam, kad būtų atidėtas terminas pakeitimams savaitę ar panašiai. Nes yra daug problemų dėl pranešimo ir man atrodo, būtų lengviau pasiekti susitarimą, jeigu turėtume daugiau laiko. Mes pritarėme Otmarui Karasui. Senas Gygolas. Pritariu šiams mintims, manau, kad būtų naudinga tam, kad būtų lengviau pasiekti kompromisą, ne tik suteikti papildomą savaitę frakcijų posėdžiams, bet galbūt ir pirmam apsikeitimui nuomonėmis tarp frakcijų. Paprastai tai daroma, kad būtų galima siekti kompromiso darybose ir kad galėtume sužinoti, kokios yra kitų nuomonės tame procese, nes kitaip e, galbūt tiek daug nelaimėtume tą papildomą savaitę, tačiau svarbu, aišku, dar papildomai tam skirti laiko. Pane Alvarijos, ačiū pirmininkė, kaip ir Otmaras sakė, aš norėčiau pasakyti, kad nemanau, kad viskas jau yra parengta todėl būtų kvaila laikytis šito numatyto termino. Kate Swinburne. Ačiū pirmininkė, aš pritariu, kad būtų pratestas terminas, tai būtų labai pratinga. Bandome pasidalyti darbą tarp kolegų ir visi turime labai daug darbo ir reikia tą darbą koordinuoti, tai daug sudėtingiau didelėje frakcijoje. Taigi aš pritariu tam, kad terminas būtų atidėtas. Per vanš. Merci, Monsieur le Président. Moi, je, je, je veux remercier. Euh... Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti Otmarui Karas ne tik už jo pasiūlymą, bet ir už turinį, už uh, pačią jo dvasę. Aš mm, svajoju tik tai apie vieną dalyką - aptarti su kiekviena frakcija šios klausimus, kad prieš tai, kai jos pateiks pakeitimus, kad būtų galima optimaliai panaudoti mūsų darbą, kad kiekviena frakcija galėtų pasiremti tuo bendru koordinavimo darbu, kuris galėtų tapti gerų pagrindų. Kitaip bus e, labai nemaloni situacija, bus padota daug pakeitimų, po to reikės juos visus analizuoti, derinti ir taip toliau. Aš norėčiau kaip galima labiau apriepti visų skirtingas nuomonės iš karto, derinti jas, koordinuoti, pripažinti. Aš tikrai su, suprantu mūsų mm, darbą darbas yra labai svarbus, kad jis susivestų į pagrindinę liniją kuri turėtų tapti pagrindinė pranešimo gyja ir po to mes turėtumėm pasiderinti, kokiamis sąlygomis toliau mes dirbsime, kiek um, kiek, kiek bus tokių galimybių truputėlį į šoną pasuk pasidarinti per komitetuose balsuojant, paskui plenariniam posėdį, kad iki vasaros turėtų būti mūsų toks tikslas. Uh, Kitaip, na, aišku, reikia turėti omenyje, kas vyksta ir už parlamento ribų komisijoje, taryboje. Mūsų, jeigu mūsų žinia nebus tokia tvirtai raiški iki vasaros, tai po to, mm, mm, jeigu bus labai daug tų pakeitimų ir, ir, ir išsiskyrusių nuomonių, tai, tai mūsų pozicija neturės tokio didelio svorio. Uh, Aš esu pasirengusi susitikti su visais, kas norės pasiderinti, pasiaiškinti tą ar kitą pranešimo aspektą, tam, kad būtų galima galų gale e, susitarti ir dėl kompromisinių pakeitimų. Kaip sakei, pervanš, jeigu norime balsuoti komitete iki vasaros atostogų, kokia būtų paskutinė galimybė? Kada būtų paskutinė kartą, paskutinė galimybė balsuoti komitete? mano klausimas yra toks. Panas Gelsas man sako, kad daugiausia pratesti terminą galėtume pakeitimams būtų viena savaitė. Tai būtų birželio 22 diena. Aš nemanau, kad vienos savaitės pakanka. užteks savaitės, visi pritarėte, tai būtų 22 ar 23. Viena savaitė, tai būtų 22 diena. Klausimas yra, ar galime pratesti iki 23 dienos. Trečiadienis jau būtų per vėlų. problema gali būti vertimas į kitas kalbas. Tačiau realiai, jeigu turėsime vertimą į kelias svarbiausias kalbas, tai to turės pakakti. Taigi dabar sutarime vieningai, kad pratesame terminą pakeitimams vieną savaitę iki birželio 22 dienos. Gerai? 12 val. vidurdienis. Taigi tiek šio klausimu. Dabar periname prie pačios diskusijų temos ir prašau per vanš pristatyti keletą svarbiausių aspektų ir po to pradėsime diskusiją. Man atrodo, visi jau pasiskaitė pranešimą gimtą kalbą. Ačiū pirmininkė. Primenu, kad mes jau pirmas įkeitėmis nuomonėmis gegužės 18 dienas Rasbūrė. E Mm, aišku, kad tuo metu neturi, ne visi parlamentarai turėjo galimybę detaliai įsiskaityti šį pranešimą ir noriu priminti, kad gegužė šeštą baigėme renkti projektą. Mm, po to, aišku, buvo daug įvairių kitų įvykių, kas, mm, aišku, neatsispindi pranešime ir, aišku, dėl to mes galėsime juos aptarti, kuomet bus pateikti pakeitimai ir juos svarstysime. Taigi, analizuojant tai, kas įvyko nuo gegužės 6 dienos, tai aišku, kad e, kalbame apie krizės naują matmenį, naują kvalifikavimą, naują apibūdinimą. Aš manau, kad e, visi komentarai atitiktų šios dienos pranešimo varianto dvasę. Taigi esmė yra valstybės skolos krizė. Valstybės skolos krizė yra tas naujasis krizės matmuo ir gražiai kalb, vadinant prancūziškai tai būtų klaidinantis apibūdinimas mislyding. Aišku, kad tai iššūkis ne vien tik tai ši valstybės skola Aišku, kad yra daug valstybių, ne vien ta valstybė, kurią turime omenyje, kuri, kurios irgi turi didelių problemų. Taigi tie trūkumai, kuriuos mes išryškiname pranešime, tai yra, kai kalbama apie eurozonos valdymą ir mm, tą pusiausvėros nebuvimą tarp ekonomikos ir pinigų ramščių, yra visas tas pagrindinis kontekstas, kuriame mes turėtumėm ir svarstyti šį naują krizės matmenį. Dabar dėl paties pranešimo. Yra daug įvairių pasiūlymų, yra siekiama mm, padaryti tokią pusiausvyrą tarp diagnozės visos, analizės. Aš jau tą pirmai sakiau, um, aš nebegrįšiu prie to, tik tai noriu akcentuoti uh, kolegoms išryškinti kelis punktus, kurie mano pranešime, manau, yra patys svarbiausia. Aš nemanau, kad diskusijose reikėtų galvoti tik tai apie šiuos punktus, bet man tie punktai yra esminės nuostatos ir uh, Ir man atrodo, kad šioje, šiame diskusijų mm, etape tai yra labai svarbu aptarti su e, frakcijomis. Tai yra F punktas, 20 punktas, 116, 122, 130, 133, 154, 168, 179 ir 216 kodėl aš išryškinu būtent šiuos punktus. Uh, Tai yra tie punktai, kurie, mano manimu, šiame pranešime leis ES suteikti, parodyti kelią, kuris leistų išbristi iš krizės. Ir jeigu parlamentas galės susitarti, mes galėsime perteikti tokią žinią, kurios, manau, piliečiai iš mūsų tikisi. Tai yra vilties žinia. Tai yra žinia, kuri reiškia, kad ES gali kažką tai nuveikti kad e, ji e, gali įsikišti naudingai e, į šią situaciją. Atsižvelgiant, pavyzdžiui, tai, kas dabar vyksta JAF ar Kinijoje, manau, kad ES lygmuo yra labai svarbus ir manau, kad kiekviena valstybė narė, aišku, stengiasi išbristi iš krizės ir yra tokių dalykų, ką ES galėtų atnešti naujo, prisidėti naujai, tai būtų solidarumas ir tvarumas Ir tai yra pranešimo dvasia. Aišku, aš nesileisiu į pačias detalės, bet tai yra mm, konstatavimas, kad ES turi tam tikrą kompetenciją, kurios iki šiol efektyviai nepanaudojo ir galėtų tai padaryti, nes tai yra kompetencija, kurią ES suteikė sutartys. Ir ES parlamentas turi tvirtai pasakyti tai, kad ES turi finansinės priemonės, turi visas kitas priemonės, bet dar jų nepanaudoja tam, kad išspręstų mūsų ateities iššūkius, tuos ateities iššūkius, kuriuos Europos parlamentas 2007 kovo aiškiai išryškino mm, toje strategijoje, kuri, kurią kai kas vadina 4 kart 20, tai yra energetikos aplinkos srities tvarumo strategija, strategija, kuri dabar nelabai prisimenama krizės kontekste. Analizuojant krizę, kas yra svarbu, svarbu yra e, visų pateiktų pasiūlymų subalansuotumas, pusiausvėra. Didysis dvidešimtukas kartais vadovausi globaliu tokiu e, požiūriu siekia galbūt tos įvairių pasiūlymų pusiausvėros, tačiau ne visuomet turi galimybę įgyvendyti tuos pasiūlymus taip, kaip kad ES tai galėtų padaryti, pavyzdžiui. Mes, aišku, analizuojame tuos um, pateiktus pasiūlymus dėl e, finansinių rinkų um, reformos, taip pat ir priežiūros aišku, analizuojame, kiek tai atitinka europinius interesus, kai eina kalba apie ilgalaikės investicijas ir inovacijas, inovacijos potencialą. Mm, ES tam tikrą prasme um, prisėda daugiau negu gauna ir aš manau, kad piliečiai tikisi e, iš mūsų daug daugiau. Aš savo pasisakymę mm, kalbu taip gan bendrai, bendrais bruožais, tačiau aš manau, kad mm, gerbiami parlamentarai turėjo galimybę pasiskaityti pranešimą patys detaliai. Būtent aš manau, kad svarbiausia yra mm, ta vilties žinia, kurią mes turėtumėm perteikti. Europos parlamentas būtent, e, manau, tai ir gali padaryti ir, nu, ir, ir šį rytą būtent akcentavo tos pagrindinius bruožus. Dėkuoju, Pervanš, dabar yra sąrašė penki kolegos, perskaitysiu. Pertikainen, dann haben wir Kollegen Borgesio. Pertikainen, Borgesin. Und Magdalena Alvarez, Ole Schmidt äh, kommt dann und dann würde ich gerne. Na, o po to. Pascal. Otmakaras. Na, o po to. Prieš perinant prie antrojo rondo, norėčiau suteikti žodį komisijos atstovams. Beveik visi nori pasisakyti, taigi pradėkime. Thank you, Mr. Um, uh, Chairperson. First of all, ačiū. Thank you, uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū, kad atsižvelgėte į poreikį skirti daugiau laiko šiam pranešimui nes mūsų pagrindiniai tikslai visose frakcijose parengti kaip galima geresnį pranešimą ir vienbalsiai pasistumėti į priekį. Tik tai taip galime sukurti tą, tokį politinį svertą. Pirmiausia, man patinka politika, nes turime įvairių nuomonių ir ideologinių interpretacijų tačiau manau, kad EPP visą tai interpretuoja šiek tiek kitaip negu socialistai, socialistai ir demokratai. Taigi aš norėčiau paprašyti, kad kai kalbame apie analizę, reikia siekti bendro plataus sutarimo kokios yra, sutarti, kokios yra problemos ir kokio reikia sprendimų europinių lygių. Todėl aš norėčiau, kad mes pakeistume gana smarkiai formuluotės e, visoje analizėje, kad atsisakytume ideologinių terminų ir apibūdinimų po to dėl pervanš e, komentaro apie sudėtingą Graikijos situaciją. Manau, kad nereikia pagrindinių, fondom, pagrindų keisti labai smarkiai, nes jau bandėme sukurti stabilumo, per stabilumo paktą ir grįžti prie suverinių valstybių klausimo, ko nenorėjo pradėti diskutuoti valstybės narės. Na ir po to Graikijos problemos, finansinė krizė ir po Graikijos klausimo manau, kad galėtume taip pat pabrėžti šiek tiek smarkiau poreikį daugiau, dėmes, daugiau vaidmens suteikti Europos Sąjungai, nes kaip pačios valstybės narės bando spręsti didžiulės problemas, kurios nėra regioninės, o pasaulinės, tai yra sudėtinga. Mes tenkėmės, kaip galima geriau bendradarbiauti su pranešėja, kad gal pasiektume bendrą požiūrį vietoj tūkstančių pakeitimų ir be tų klausimų, kurias iškėliau, aš manau, kad norėtume kalbėti daugiau apie augimo perspektyvą, koks būtų FMI vaidmuo e, vis viešojo ir privataus, viešos ir privačios partnerystės vaidmuo ir reikėtų siektų, siekti balanso tarp socialinių poreikių ir kita vertus vidaus rinkos veikimo. Čia aš matau, kad reikėtų išplėtoti daug minčių, kai kalbame apie bendradarbiavimą rengiant europinius ir pasaulinius reglamentus, nes reikia siekti pusiausvėros tarp tų pasiūlymų tai yra tarp reguliavimo ir poreikių kylančių iš situacijos. Ir kol kas pateikti pasiūlymai dėl finansinės priežiūros ar e, finansinių teisės aktų kol kas nėra pakankami Europos lygių. Signor Bogezio. Grazie, prezidente. Jo, eh, do... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasidalinti kritišku pranešimo vertinimu. Nors vėlgi. Pranešime skiriamas dėmesys svarbiems dalykams, jie yra vertinami teisingai, tinkamai, tačiau bendrais bruožais tariant, aš vis dėlto manyčiau, kad šiame pranešime pernelik didelė politinių partijų įtaka, tai pernelik atsispindi ir tai kritikuotina. Juolab, kad e, pranešime siūlomos e, misprendimai finansų politikai, nenurodant, kaip apskritai turėtų atrodyti ekonomikos politika, kuri padėtų valstybėms įveikti dabartinę krizę. Kadangi šis pranešimas yra toks svarbus ir beje, tai yra pirmas mūsų komiteto rengiamas pranešimas, todėl tame pranešime reikėtų bent pabandyti atskleisti, kam tenka pagrindinė atsakomybė. Mes analizuojame krizę ir ji neatsirado iš niekur. Būta priežasčių, būta ir kaltųjų. Ir mano manimu, į tai reikėtų labiau atkreipti dėmesį pranešime. Turėtume aiškiai pasakyti, kodėl atsirado krizė ir kur, jim, kur link jį mus nuves. Na ir dabar konkrečiai 133 punktas. Čia Pervonški siūlo įsteigti išmintingųjų kolegiją, kuriai vadovautų Ran. Rompon Voitin. Na, šiandieną Ispanijoje pirmininkas e, kaip Rompon Voitinas e, pirmas iki dalyvauja Bildenbergo grupėje Na, mums įdomus tos dar, grupės darbas, nes joje kaip tik kalbama apie krizės priežastis ir pasiekmes. Na, didieji bankai, finansų rinkos didieji veikėjai taip pat susijęs su krize ir apie tai reikia konkrečiai kalbėti, o dėl specifinių aspektų tai negaliu nuslėpti, kad uh, Esu prieš naują europinį mokestį, nes jau dabar mokesčiai yra pernelyg dideli, pernelyg jų daug, tai yra našta ekonomikai ir manau, kad kai kalba eina apie ekonomikos gamybos atgaivinimą Europoje, būtų labai netinkamas signalas, jeigu dabar čia kurtume strategijas, pagal kurias reikėtų numatyti naujus mokesčius. Na, dabar svarbiausia yra padėti smulkiams ir netinėms įmonėms, ypač toms, kurios dirba gamybos ir žemės ūkio srityje. 133 skirsnėje būtent ir kalbam apie smulkės ir netinės įmonės. Ir tiesą sakant, joms skiriama E, labai nedaug dėmesio pranešime, nors manyčiau, kad reikėtų atskiros skyriaus pranešime skirtos smulkioms ir vidinėms įmonėms. Turėtume labai gerai panalizuoti, kodėl nesuteikiama pakankamai kreditų smulkiams ir vidinėms įmonėms Europos Sąjungoje, kodėl jiems trūksta lėšų. Juolab, kad pastaraisiais mėnesiais uh, ES labai parėmė bankams, tačiau iš tų lėšų skirtų bankams tik labai nedidelė dalis pasiekė smulkės ir neties įmonės. Na, kai kalbame apie dabartinę mokesčių politiką, tai reikia pasakyti, kad jį labai kenkia smulkiams rytinėms įmonėms ir netgi priveda jas prie bankruoto. Čia mes žengėme netinkamų kelių. Ypač ir apie mano šalį tai pasakytina. Ir kai kalbame apie ekonomikos atgyvinimo politiką, tenka pripažinti, kad e, jų centre, jos centre yra nesmulkus rytinis elsmas, o kai dėl bankų yra panašiai. Nu, na, labai svarbus, ko kooperatyviniai bankai, taupimosios kasas, jų vaidmuo yra svarbus, ypač kai galvome apie smulkės ir nes įmonės ir apie tai nekalbame pranešime. Nors mes turime konkrečių pasiūlymų ir juos pateiksime. Dabar perėsiu prie kryžės priežasčių. ir taip pat e, pakalbėsiu apie tai, ką reikia padaryti kad tam, kad išvengtume tokių klaidų, kurios buvo padarytas finansuose anksčiau, tam, kad tokių klaidų nebepasikartotų. Na, mes turime numatyti priemonės, kurios priverstų bankus parduoti tik struktūrizuotus projektus uh, Londono City, Londono finansų centre nuolat kalbama apie didžiąją kinų sieną. Tai yra tokia tarsi nuolat vartojama savoka. Taigi aš manau, kad būtina atkreipti dėmesį tai, jog ta kinų siena tarp, uh, kad reikia atskirti investuotojus nuo konsultantų. Uh, yra milžiniškas interesų konfliktų pavojus. Ir jis labai pavojingas, ypač galvojant apie tą atsakomybę, kurią turėtume prisimti mes tam, kad galiausiai veiksm, imtumėmės veiksmingų veiksmų. Taigi reikalingos priemonės, kurios užtikrintų skaidrumą, o taip pat padėtų išvengti interesų konfliktų, ypač tai pasakytina apie uh, reitingavimo agentūras. Ir tiesą sakant, centriniai bankai turėtų perimti centrinių, e, tų reitingavimo agentūrų vaidmenį. Vėlgi, aišku, centriniai bankai turėtų veikti nepriklausomai nuo politikos ir nuo partijų interesų. Na, jau artėjau lik savo pasisakymo pabaigos. Tiesiog dar norėčiau pabrėžti, jog Kai kalba eina apie interesų konfliktus, turime pripažinti, kad tai rimta problema, ji turėtų būti traukta ir atliekama analizė. Na, problema susijusi su reitingo agentūromis yra ta, kad tų agentūrų darbuotojai kartu konsultuoja įmonės Ir tokiu būdu kontroliuojamasis ir kontrolierius tampa vienu ir tuo pačiu. Ir tai labai kenkia. Italijos ministras Maroni yra parengęs žalę knygą ir joje minima šios strategijos svarba. Ši krizi iš tikrųjų gali reikšti ir naujų galimybių E, pakeisti tam tikras politikos kryptis Europos, Europoje ir aš manau, kad reikia užtikrinti ir um, darbuotojų dalyvavimą. Ponas Dejon. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, jūsų tikriausiai nuste, nenustebins tai, jog aš pirmiausia noriu širdingai pasveikinti pranešėjus su atliktų darbu. Na ir svarbu pažymėti, kad dabar mums tikrai reikalingas pranešimas, kurį rengiant buvo vadovautasi socialinė nuostata. Na tai ir buvo padaryta. Turime konkrečių pasiūlymų ir mums svarbus štai kokie dalykai. Pirmiausia, dėl analizės. Aišku, puslapių skaičius ribotas, Tačiau, kai galvojame apie vidutinį Europos pilietį, tenka pripažinti, kad šį pranešimą sunku suvokti, jis tam tikrą prasme yra labai techniškas. Na, aišku, pranešimas yra skirtas tam, kad būtų rasti techniniai atsakai problemas, bet manau, kad reikėtų pranešimo pradžioje kalbėti apie pastarojo 20 metų kultūrą tai yra ta milžiniška gopšuma ir pernelyg didelį pasitikėjimą rinkomis. Taip. Aš noriu priminti tas tikrasias įmonės, kurios prisima pavojų ir grėsmės. Tačiau kita vertus tikrai per pastruosius 20 metų įsigaliojo toks gopšumo, godumo požiūris, greito pelno siekimas Ir toks vienpusišk, vienpusiškas orientavimasis. Ir beje, tai valstybės narėse nepasitvirtino ir finansų rinkų priežiūra. Ne todėl, kad šie visi įvykiai mus pasiekė iš išorės, bet tai buvo labai sąmoningas sprendimas ir pačios tos valstybės narės kuriuose yra silpniausia finansų rinkų priežiūra, ten buvo gopšiausios finansų institucijos. Tai parodė ši krizė. Ir taip pat ir kaltas buvo pernelik didelis pasitikėjimas rinkomis. Tai turime aiškiai pripažinti. Dar vienas dalykas, kurio pasigendu pranešime. Labai plataus masto pranešimo pavadinimas, kalbam apie ekonomikos, finansų, socialinių sistemų krizę. Bet juk mes pirmiausia susitelkime į finansų krizę. Pavyzdžiui, jeigu pažiūrėsime JAV, tai ten ypač daug subsidijų valstybei teko teikti automobilių pramoniai, nes ji labai svarbi ekonomikai. Ir aišku, finansų krizė turėjo pasiekmių realioje ekonomikoje ir čia taip pat reikia priemonių ir atsakų. Jeigu yra tokių svarbių įmonių, kuriams e, negalime leisti bankrutuoti dėl jų svarbos ekonomikai, tai galiausiai viską reikia apmokėti e, vartotojams ir mokesčių mokėtojams. Na, pranešime bandoma rasti europinį sprendimą šiams problemams. E, tai suprantama, bet tai kartu kelia ir tam tikrą problemą. Tarkim, jeigu mes pažiūrėsime į tai, kas siūlo vadovų taryba, tai ten pernelyg susitelkėme į stabilumo ir augimo paktą, 3 procentų biudžeto deficitą. Na ir tačiau tiek komisija, tiek ir taryba daug mažiau dėmesio skiria kovai su skurdu. Norėčiau priminti, kad 20 procentų gyventojų ES gyvena už ar ties skurdo riba. Tai milžiniška problema. Ir kai kalbame apie ūkio ekonomikos restruktūrizavimą, kurį turime būtinai atlikti, reikia pripažinti, kad viešo intereso paslaugos nuolat mažinimas. Taigi, kai galvome apie tą konfliktai iš vienos pusės ūkio restruktūrizavimą ir poreikį tai daryti, o iš kitos pusės vis didėjantį skurdą ir socialinės problemas. Tai sakyčiau, čia siūlomas problemos sprendimas e, taryboje ar komisijoje, gal net ir pranešimi nėra labai geri. E, siūloma pasitikėti institucijomis, bet nežinau, ar čia toks jau geras dalykas. Taigi E, pranešė daug dėmesio skiria socialiniams aspektams. Taigi norėčiau paklausti pranešėjus, kodėl jūs taip pasitikite Europinėmis institucijomis ir jų gebėjimu spręsti socialinės problemas. Toliau kalbame apie įmonių valdymą, e, akcijų turėjimą. Neseniai atlikome tyrimą, kuris parodė, kad, kad dauguma gyventojų Mm, palaiko minti, kad e, įmonės vadovai būtų skiriami šalies ir akcininkai neturėtų įtakos e, vadovo parinkimui. Norėtųsi, kad pranešėjai tai atkreiptų dėmesį ir savo pranešime. Na, yra daug įvairių aspektų, kurių čia dabar konkrečiai nekomentuosiu, tačiau iš esmės labai palaikau pranešėjos e, siūlymus. Pane Lėnė. Labai ačiū. Manau, kad visi sutarėme, jog pranešimas yra labai svarbus. Man atrodo, kad pervanš puikiai padirbėjo pirmiausia nuo krizės priežasčių analizės iki pasiekmių. Ir po to, kai kalbame apie pasiūlymus ir priemonės. Aš sutinku, kad mes turime visų pirma rūpintis priešiais todėl turime sustiprinti Europos turimas priemonės šiais, šiems tikslams ir imtis priemonių, kad piliečiai taip pat galėtų patys apsisaugoti. Parlamentas turėtų būti avangardę, reikalaujant svarbiausių pokyčių ir teikiant naujas idėjas, idėjų, idėjas, kurių jau yra pateikta ir pranešime, pavyzdžiui, kai kalbama apie Europos fondą arba tai, kad reikia kažką daryti su reitingavimo agentūromis. Kita labai svarbi tema, kurią reikėtų detaliau išplėtoti, tai yra stabilumo ir augimo pakto klausimas. Man atrodo, kad mes turime sustiprinti augimą Europoje, kad atsirastų galimybė kurti darbo vietas Todėl stabilumo ir augimo paktas turi būti interpretuojamas iš naujo, kad, kad būtų galima konsoliduoti fiskalinę discipliną ir tuo pat metu paskatinti investicinės priemonės, kurios leistų padaryti struktūrinius pakeitimus ir reformas ir įgyvendinti tinkamai 20, 20 metų strategiją. Šias idėjas norėčiau išplėtoti šiame dokumente kad stabilumo ir augimo paktas būtų tinkamai interpretuojamas, nes šiaip jis yra iškraipytas ir per daug dėmesio skiriame vien tik tai e, finansiniai pusiai. Ačiū. Tomas man. Tomas man. Dėkui, pana pirmininkė. Jau pirmas, iki kai buvo pristatytas panas Bervanš pranešimas, jau turėjau keletą pastabų. Na ir iš esmės visi sutarėme dėl to, kad reikia parengti pranešimą santrupą, reikia daryti akcentus. Na ir taip pat šis pranešimas neturėtų būti dialoginio pobūdžio. Tai pasiekėme. Na dabar kalbame apie tai, kad reikia atidėti e, terminus ir manau, kad tai yra geras šansas, kuris leis mums parengti pranešimą pranešimą, kuris bus subalansuotas. Mano manimu, nėra labai skirti teisinga tarsi prieš pastatyti socialinius aspektus e, ir ekonomikos augimo aspektus. Priešingai mes turime rasti tinkamą pusiausvyrą ir taip pat reikia ieškoti tokių kriterijų, kurie užtikrintų kokybišką augimą. Tai yra visiškai kitas matmuo. Mano manimo, tai labai svarbu ir galiausiai tikrai svarbu, kad pranešime būtų pusiausvyra. Tai turėtų būti tai mūsų bendras tikslas iš dviejų paskutinių pasisakymų. Negaliu spręsti, ar visi sutarėme dėl šio požiūrio. Labai pritariu per vanš pastaboms. Taip, dabar mes matome kovą tarp tų, kurie žiniasklaidoje yra mm, nušvečiami neigiamai, tai yra finansų rinkos subjektai. Ir, ir jie sakė, kad krizė kilo dėl to, kad pernelik buvo valstybės įsiskolinimas. Bet čia prisiminkime mūsų tikslus. Mes norėjome kad valstybės turėtų tinkamas finansinės perspektyvas, tačiau kita vertus ūkio atgaivinimo priemonės galima bus tinkamai taikyti tik tais tuomet, jeigu bus tinkamai traukti darbuotojai. Per Vanš labai teisingai tai atkreipė dėmesį. Tai yra tos kovos, kurios vyksta tokiuose valstybėse, kuriuose yra didelis valstybės įsiskolinimas, pavyzdžiui, Japonijoje, tačiau pas mus tokios kovos vyksta ir tai um, kelia pavojų stabilumui, todėl reikia uh, apsaugos mechanizmo 63 punktas. Na, mm, ar mes turėtume interpretuoti augimo ir stabilumo paktas. Tas interpretavimas buvo, jis buvo susilpnintas, nebuvo laikyti kriterijų, Vokietija ir Prancūzija buvo pakeitę tos kriterijus ir mes po to pasakėme gerai, netaikėme sankcijų, taigi čia ir mes esame kalti. Ir aš manau dabar svarbu siekti, kad būtų aiškių struktūrų. E, Pervanš parašė, kad tai yra represyvus um, pakto charakteris. Ir jeigu mes norime stiprinti paktą ir norime, kad priemonės duotų pasiekmių, tai pasakykime, kad turi visi laikytis nustatytų kriterijų, kad lėšos turėtų būti tinkamai panaudotos ir tuomet turėsime šansą. Aš manau, kad ne pakto interpretacija turi svarbos, o tai, kaip bus prižiūrima, kad būtų laikomasi to fakto, kad tai duotų naudos ir darbuotojams, nes politikai turi laikytis pagrindinių sąlygų nustatyto rėmo, nes jeigu jie to, jie to nedarys, nebus šansų. Pirmininkas, taip, e, pranešime yra pasiūlymų, e, kurie turis nenumatytų pasiekmių komisijai ir komisija paprašė galimybės pasakyti. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstoviai poniai Švim. Thank you, Chairman. Well, actually, I'm... Ačiū pirmininkė. Aš dirbu konkurencijos uh, direktorate ir užsieimu socialiniais klausimais daugiausiai. Taip pat ir finansų sektoriumi. Taigi aš daugiausia kalbėsiu uh, konkurencijos uh, direktorato vardu, tačiau tikiuosi, kad ir kolegos iš kitų direktoratų taip pat pasisakys, nes jie taip pat dirba su šio pranešimu. Labai trumpai norėčiau pirmiausia pasakyti, kad, kad apgailestauju, kad mūsų pasiūlymai paaiškinti konkurencijos politikos vaidmenį ir mūsų veiksmus finansinės krizės akivaizdoje nebuvo atsižvelgti, nes manau, kad Man atrodo, kad galbūt būtų vertinga suprasti sistemos ypatumus, nes skaitant e, pranešimą, atrodo, reikia kai kurios dalykus paaiškinti. Aišku, mes mielai pateiksime tos paaiškinimus raštu. Norėčiau kalbėti apie keturis klausimus. Tačiau daugiau pateiksime komentarų raštu. Vienas dalykas tai yra dėl 49 punkto dėl susijungimų kontrolės kur sakoma apgailestaujame, kad, kad nėra konkurencijos polici, politikos, e, e, kad ne viena konkurencijos politikos sritis nesudarė sąlygų tirti susijungimų ir oligopolijų, suformavusi dėlių investicijų, bankų ir taip toliau sritise. Reglamentai taikomi visiems e, susijungimams, įskaitant ir bankus, audito firmas ir kredito reitingo agentūras pagal Europos e, e, susijungimų reglamentus, taigi išimčių nėra. Ir e, visi bankų susijungimai yra peržiūrimi pagal reglamentus ir tie susijungimai negali vykti, kol negaunamas uh, E, komisijos leidimas. Galima uždrausti susijungimus, jeigu e, gali, suke, gali atsirasti dominuojančios pozicijos užimantis bankas. Ir krizės akivaizdoje mes tai ir darėme. Pavyzdžiui, BNP pariba įsigijimas e, Fortis Luksemburgė, Belgijoje buvo peržiūrėtas ir buvo duotas leidimas tai padaryti ir įvairiose sritise ištyrus poveikį. E, tai buvo duotas leidimas padaryti, tačiau kontrolė buvo vykdoma. Tačiau valstybės paramos kontrolės e, sritise mes prašėme, kad įvairiose sritise, kad bankas deinvestuotų ir kad e, atsirastų konkurencingesnė situacija. Tai noriu pasakyti, kad Gali būti tam tikros ribos, kurios mums neleidžia kištis, tačiau mes kontaktuojame su nacionalinėmis konkurencijos institucijomis, kad būtų taikomi tie patys principai. Antras dalykas, kurį norėčiau paminėti, <coughs> tai yra tai, kas minėta 88 punkte, kad trūksta e, vienodų pasiūlymų spręsti krizės. Komisija krizės pradžioje patvirtino, tai yra pirmoje krizės dalyje patvirtino dokumentų paketą, tai yra komunikatų, ir jie įpareigoja komisiją vertinti valstybės paramos situaciją. Šie komunikatai numato gairias valstybėms narėms dėl paramos priemonių atitikimo. Taigi yra komunikatai dėl bankų e, sektoriaus ir realiosios ekonomikos. Ir siūloma sistema finansinių paslaugų sektoriui užtikrina, kad valstybių narų parama, nors ir nėra visiškai suderinta, tačiau, nes kiekviena situacija, kiekviena valstybė narė skiriasi, tačiau e, jos buvo pagal tam teikiamas, ta parama teikiama pagal tam tikras e, ribas, buvo koordinuojamos nacionalinės paramos programos, ypač tai susijęs su garantijų kainu, kaina rekapitalizacija su paskatomis gražinti valstybinį kapitalą. O vienas iš svarbiausių tikslų tų nacionalinių paramos sistemų buvo užtikrinti, kad bankai galėtų toliau galėtų skolinti realiai ekonomikai. Todėl mes ir keičiame savo požiūrį, savo rekapitalizacijos komunikate tam, kad galėtume skirti, e, kas yra sveiki ir nesveiki bankai. Sveiki bankai gali teikti, skolinti realiai ekonomikai ir jiems būtų taikomos kitokios sąlygos negu nesveikiems bankams. Taigi tam tikras koordinavimas vyko, kuris užtikrino, kad nacionalinės paramos programos būtų sukurtos koordinuotai. Ir per valstybės paramos taisyklės yra koordinavimo mechanizmai, kad būtų galima išvengti konkurencijos iškraipimų kad bankai ir jų savininkai taip pat prisimtų restruktūrizavimo naštos dalį. Taip pat reikia pasakyti, kad turime tam tikrų apribojimų, kai bankai turi pateikti restruktūrizavimo planus, būtent tam, kad jie prisijimtų dalį naštos, kurią turi gražinti restruktūravimo planuose įtraukėme tam tikrus uh, valdymo ir kitus uh, dalykus. Ir tuos dalykus mes vertiname, uh, e, vertinami valstybės kontrolės situaciją. Dar norėčiau pakalbėti apie 112 punktą, apie išeimą iš paramos pasitraukimo strategijos tiesa, kad 8 metų rudenį reikėjo gelbėti ne vieną banką ir tapo aišku, kad mes nenorime sulaukti situacijos kaip Junktinėse valstijose, kaip su Lehman Brothers, kai reikėjo netvarkingai uždaryti banką su pa, iš to kylančiais pavojais finansų rinkoms. Ir galbūt buvo labai negriežtai E, vertiname bandymus gelbėti bankus valstybės narėse, tačiau sakėme iš pat pradžių, kad už tai reikės mokėti tam tikrą, ka, tam tikrą kainą, o bankai, kurie gauna valstybės paramą, turės e, prisimti visą atsakomybę už pasiekmes ir bent jau e, su tomis bendrovėmis, kurių restruktūravimas baigtas, jos turėjo sumažinti savo balansus. Taigi iš pat pradžių buvo aišku, kad ateis laikas kalbėti apie tuos pinigus, kurie buvo suteikti bankiniam sektoriui. Taip pat iš pradžių buvo pasakyta, kad taisyklės, kuriomis remiamės, yra išskirtinės, išimtinės, nes išimtinė yra ir situacija. E, turime išskirtinį teisinį pagrindą, nes e, e, pakankamai sutrikusi ekonomika valstybės narėse buvo ir ateis laikas, kai reikės pasitraukti iš tokios paramos ir grįžti prie normalių, naujų normalių rinkos sąlygų, atsižvelgiant į padidėjusi kapitalo poreikį, tinkamo valdymo poreikį. Taigi šie dalykai iš tiesų yra e, naujose komisijos pasiūlymuose. Taigi pasiraukimo strategija, grįžimas prie naujų rinkos sąlygų buvo jau programoje nuo pat pradžių ir man atrodo, ponas Almūnija aiškiai yra pasakęs, kad reikia būti atsargiems, nes situacija finansų rinkose yra trapi. Tačiau vis tiek reikia renktis grįžti prie normalios situacijos. Ir pirmasis žingsnis, kurį mes pasiūlėme, tai yra panaikinti garantijų sistemas, ta prasme mes ketiname sugriežtinti sąlygas valstybių garantijų teikimam nuo šių metų Liepos mėnesių, mėnesio, kaina bus didesnė, tai labiau dėrės su krediti, bankų kreditingumu ir taip e, skatintume bankus nustoti taikyti tas garantijų sistemas, o bankus, kurie tai, tai naudos, jie turėtų pateikti e, savo planus kaip jie ketina toliau dirbti. Taigi, sąlygos bus griežtinamos ir, ir rekapitalizavimas sistemoms taip pat bus panašios sąlygos. Na, yra tam tikrų skirtumų tarp sistemų. Yra numatytos griežtinimo sąlygos jau iš pat pradžių. Ir paskutinis dalykas 149 dalis, kur raginate komisiją e, ištirti investicijų bankus. Mes tokius raginimus girdime labai dažnai. Mes labai atidžiai stebime finansų sektorių ir investicinius bankus. Ir jeigu matome, kad jų elgesys prieštarauja konkurencijos taisyklėms, 101 ir 2 straipsniams, tai yra, jeigu sudaromi neteisėti susitarimai arba piknaudžiavimą dominuojančią poziciją, E, konkurencijos taisyklės yra labai galingos, tačiau jos yra ir ribotos taip pat. E, galima pradėti tyrimus, jeigu yra tikimybė, kad elgesys tam tikro dalyvio prieštarauja konkurencijos taisyklėms. Mes tikrai e, tuos dalykus vertiname ir tyriame. Neturime taisyklių, kurios mums leistų tiesiog užsipulti nekonkurencingas e, rinkos struktūras. Turi būti aiškus elgesys, kuris rodytų piknaudžiavimą dominuojančią poziciją. Jeigu to nėra, tai mes nieko negalime daryti. Tačiau mes vis tiek labai atidžiai stebime šį sektorių, ne tik investicijų bankus, tačiau ir kreditavimo agentūras, kliringo ir atsiskaitimo aspektus, nes e, tai yra susiję nesakau, kad mes e, šaliname savo atsakomybės, priešingai. Mes būtume pirmieji, kurie imtume, ką nors daryti. Tačiau noriu pasakyti, kad yra tam tikros ribos tam, ką mes galime padaryti pagal taisyklės, pagal teisingumo teismo. Parlamentas pirmasis pradėtų šaukti, jeigu mes viršytume savo kompetencijas. Ačiū. Pone Švilmen, nurodėte, kad e, pateiksite informacijos ir raštu ir iš jūsų ir iš kolegų pusės, taigi paprašyčiau pateikti tai laiku, tam, kad mes galėtume atsižvelgti ir į mūsų pakeitimus. Ir toliau Oli Šmit. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, kadangi visanokai dirbu šiame parlamente, tai tarsi gali sakyti, kad viskas čia kaip aukštakrosniai susimaišo, sutirpsta, rezultatas yra pilkas. Na, vienas iš pralumumų, jeigu dirbi politikoje, yra tai, jog yra politinių nuomonių skirtumų. Prie savo politinės partijos prisijungiau prieš daugybę metų ir aišku, labai naudinga pasiekti sutarimą. Tačiau kita vertus, labai naudinga kartais pasižiūrėti, kur mūsų nuomonės išsiskiria. Taigi šiuo požiūriu šis e, dokumentas turi savo privalumų. Aš prisimintus laikus, kai visuomet būdavau opozicijoje, sakydavau dalykus priešingus bendrai nuomonė, tačiau šiandieną to nedarysiu, nes galų galia šiandien mes diskutuojame. Na ir gal mums ir pavyks tarti. Pone Beres, tai jog tai, kad pane Beres rengė pranešimą, leidžia mums e, tarsi prasiplauti smegenis ir pasižiūrėti ir tai, kas vyksta mano šalyje, kur socialdemokratai yra stipri pozicija. Pirmiausia, manau, turėtume pakalbėti apie tai, kokios naudos šis pranešimas duos visuomeniai. Aišku, galime kalbėti apie konkrečius aspektus ir dėl jų mes pateiksime konkrečių e, pakeitimų. Prieš daugelį metų buvau, dirbau prane, žurnalistu. Ir tekdavo konstatuoti, kad daug, daug kas tiesiog neskaitydavo to, ką rašydavo, jie perskaitydavo antraštis. Taigi, todėl turime suformuluoti tinkamai antraštės. Ir tikiuosi, mano frakcija palaikys mano e, siūlomą antraštę, bet su liberalais niekada nežinai, kaip ten bebūtų, mano antraštė būtų štai tokia. Mm. kaip, kaip pristruktūrizuoti pasaulinės rinkas tam, kad būtų išvengta didžiausios krizės po 30 metų. Ir tai yra man svarbiausias aspektas. Na, aišku, turime pripažinti, kad buvo padaryta daug klaidų. Ir aišku, reikia dabar spręsti tas klaidas ir tai mes ir darome. Bet galiausiai, galiausiai, mano manimo, ši krizė parodė, jog vienintelė alternatyva, bandant sukurti gerovę, ir pasiekti, kad e, kiek manoma daugiau žmonių pasaulyje galėtų gyventi oriomis sąlygomis, tai, tai yra vienintelis mūsų turimas modelis. Jį galima pavadinti socialinės e, rinkos ekonomikos e, modeliu. Aš kaip liberalas galiu pavadinti socialinės liberalus modelis. Na, aišku, vėlgi mūsų požiūris skiriasi. Kaip ten bebūtų, mūsų frakcija norėtų atkreipti dėmesį tai, kad mums reikalinga daugiau Europos. Na, aš nespėjau apžvelgti visų jūs minėtų pastraipų, punktų. Na, daugelis jų mums tikrai nekliūva, viskas gerai. Bet kaip ten bebūtų, mums reikia daugiau Europos. Ir ta e, Europa, kurią siūlome, ji turėtų būti teisėta visuomenės akise ir tai yra gan keblus dalykas. Na ir šio požiūriu mes, kaip ten būtų, tai, kad reikia daugiau Europos, jūs palaikome. O dėl to, kas įvyko, tai ponė Beres jūs tikriausiai nustebins, kad e, mes e, priežastis e, apibūdintume kitaip, kitokią struktūrą pasirinktume. Uh, Tačiau jeigu mes pažiūrėsime į tai, kas įvyko, ir tai dabar visi čia kalba apie Graikiją, tai Tai mano manimu, pietinės šalis gali lygiai taip pat laikytis griežtų taisyklių kaip ir kitos ES šalis narės, kitaip kils problemų. Ir todėl, mano manimu, reikėtų labai sąžiningai ištirti, kas įvyko ne taip. Na, aišku, galima ieškoti atpirkimo žių, bet jų būtų tiek daug, kad e, tikrai gal neverta to daryti. Bet aišku, visuomenė dabar tikisi iš mūsų, kad išsiaiškintume, kas buvo padaryta ne taip ar ECB, ar komisija, ar kitos institucijos ir galbūt netgi nariai e, kažką darė ne taip. Ir aš manau, kad tai reikia padaryti, bet venkime populizmo ir nebadykime pirštu kaltųjų. Aišku, būtų ir nusikalstamos veiklos ir e, su tuo reikia tvarkytis ir aiškintis. Bet mano manimu, čia buvo svarbiausios politinės klaidos. Ir manau, kad tai reikėtų labai tiksliai įvardyti tai ir tai būtų viena iš mūsų rekomendacijų pranešimai. Tai yra, mes turime pasiūlyti įsteigti tyrimo komitetą, kuris veiktų labai griežtai. Nežinau, ar tai čia bus pasiūlyta pranešime ar kažkur, bet parlamentas, kaip ten bebūtų, turi pasiūlyti įsteigti tokį komitetą. Ir tiesą sakant, nesidrovėkime, turėkime, aiškiai vardykime tai, kas buvo padaryta ne taip ir reikalaukime pokyčių. Pone Beres. Mes mielai esame linkę su jumis visą tai aptarti. E Kaip ten bebūtų, mes norėtume išdėsti savo liberalią poziciją, bent jau dauguma mūsų frakcijoje jos laikosi ir esame pasirengę pasiekti plataus sutarimo. Bet turim galvoje tai, ką parašyte jūs, aš paraginčiau įsiklausyti į mūsų mintis, kaip geriausiai veikti šią krizę. Ir galiausiai galiausiai išvada tai, kas svarbiausia, tai, kaip pasakome pabaigoje, tai, kaip jau minėjau, tas išvadas reikia pateikti į antraštį, į pranešimo pradžią. Tai- Visų pirma, dėl formos gal kas man atrodo irgi yra svarbu, po to aš kalbėsiu ir apie metodą, nes aš manau, kad svarbiausia yra kokybė. Praeitą kartą Strasbūrė per Vanš pristatė savo pranešimą, mes visi pasakėme, kad mm, kalbant apie formą, reikia rasti tokį variantą, kuris leistų e, lengviau perskaityti tą pranešimą, lengviau suprasti žmonėmis iš išorės. Taigi, ar yra čia kokių galimų atsakymų į tą klausimą šiandien, ar mes turėsime laikytis tos oficialios struktūros, kurią mums primeta parlamento taisyklės, ar mes rasime kažkokį kitokį pranešimo variantą, kuris atsa, ats, atlieptų Ole Šmit išsakytus pageidavimus ir, ir visų mūsų pageidavimus, kad tą pranešimą būtų lengviau skaityti, lengviau suprasti žmonėms iš išorės, iš šono. Mm, aš manau, kad reikėtų rasti atsakymą į tos lausimus, kuriuos iškėlėme praeitame posėdėje. Antras dalykas tai yra uh, skaičių um, aktualizavimas, kad jie atitiktų dabartinę situaciją. Um, per venš kalbėjo apie tai, kad yra tų pasikeitimų per tas kelias savaitės. Taigi, kaip integruoti tuos pastarojo laiko tarp įvykius į tą dabartinį pranešimą. Aišku, ta užduotis tenka pranešėjai, nes jeigu kiekviena frakcija um, pateiks pakeitimus, kad būtų galima integruoti pastarojo laiko tarp naujausius įvykius ir pateiks savo viziją, tai iš tikrųjų gausis e, milžiniškas paketas e, pakeitimų, o aš manau, kad pranešėja galėtų tą faktinę e, klausimo pusę pati sutvarkyti puikiausiai. Aš manau, kad frakcijos turėtų galvoti mm, apie kitus dalykus. Aš manau, kad čia pranešėjos yra funkcija aktualizuoti skaičius. Dabar trečias dalykas, manau, kas čia gera kryptimi pasisuko mm, pranešime. Um, yra išryškinti tam tikri dalykai, kurių pageidaujama, kurie yra svarbus ir kas, kur yra didelių pasikeitimų per pasarąsias savaitės. Mm, mes mm, jau keli mėnesiai reikalavome tam tikrų pasikeitimų. Oli Ren prieš tris savaitės, prieš mėnesį komunikatą paskelbė, yra jau daug kas atspindėta, jau daug kas padaryta iš to, ko mes norime. Taigi aš manau, kad galima kažkaip tai inventorizuoti ir tuos pasiekimus ir juos atspindyti taip pat pranešime. kad būtų galima kažkaip paderinti tuos klausimus, kas yra dirbama komisijoje, taryboje, kad tai atsispindėtų uh, Toliau, um, pratesiant tolę šmitminti, ką būtų galima į pabaigą sudėti. Čia, manau, reikia išvengti dviejų tokių mm, galimų uh, pavojų, kad tekste būtų pasakyta viskas, kas tik tai yra įmanoma pasakyti. Antras dalykas, kad uh, jeigu bus kažkokie tai dėl teksto tam tikri blokai, skirtingi mes balsuosime dėl skirtingų blokų ir paskui gausis mm, taip, kad nebus nuoseklumo pranešime. Mes tu, turėjome tokių, um, tokių pavyzdžių, aišku, gali daryti, ką nori, tačiau galimas, galima tokia konfiguracija, bet kas bus tada. Uh, manau, kad mes galėsime, galėtumėm kažkaip tai koncentruotis. Aišku, yra įdomių labai diskusijų, bet jeigu kiekvienas ateina su savo darbo atverkė ir sako, na, aš noriu tą, ir, na, aš noriu truputį daugiau klimato, aš noriu truputį daugiau energetikos, aš noriu daugiau smulkaus vidutinio verslo, aš daugiau noriu to ir to, tai kas tada bus? Aš manau, kad būtent tam ir yra reikalingi kompromisai. Ir čia, aišku, galima kalbėti apie kompromisų kokybę. Manau, kad komiteto darbas yra um, išryškinti 5-6 punktus, dėl kurių mes visi susitartume, tai būtų raktiniai punktai, Mm, ir po to viskas aplink juos būtų e, su, su, sulibdoma, pavyzdžiui, mm, globalizacijos klausimas. Ole Šmet, aišku, gali pateikti pakeitimą dėl tarptautinės priekybos, kas turėtų būti galutinis tikslas, e, e, kas svarbu mūsų žmonėm ir taip toliau. Kiti galbūt pateiks dėl protekcionizmo, tik dar kažkas pateiks dėl reguliavimo pakeitimą. Aš manau, kad vis tik tai svarbiausia kad galų gale mes pateiktumėm tokį pranešimą, kuris atlieptų mūsų piliečių lūkesčius. Tai yra, ką mes norime padaryti, ko mes norime pasiekti e, toje tarptautinėje situacijoje. Aišku, niekas nenori visiškai nueiti į e, gryną protekcionizmą, niekas nenori, aišku, nueiti ir priešingą linkmę į visiškai e, nereguliuojamus laisvus mainus, laisvą rinką, absoliučiai be jokių taisyklių. Manau, kad labai svarbu, kad tekstas, kurį galų gale kurią mes parengsime, būtų toks, kuris atiktų ir e, ekon komiteto kryptis. Iš tikrųjų, turime rasti sprendimą. Yra dabar jau tam tikras sprendimas, kuriam pritarė didžioji dalis liberalų. Aišku, negali gal tikėtis, kad visi pritartų, bet aš manau, kad gal galėtumėm paimti tą jau susiformavusi daugmaž kompromisą ir jo pagrindu dirbti toliau. Atveriame Europos rinką um, bet kam, kas, iš, bet, bet kam, kas dirba uh, pasaulyje, bet uh, ne šiaip belia kaip atveriame tą rinką, bet uh, reikalavome, kad jie laikytųsi tam, tikrus, tam tikrų europinių taisyklių. Aišku, gali čia būti tam tikrų niuansų, bet aš manau, kad tokio principo pagrindu mes galėtumėm vystyti diskusijas ir keistis nuomonėmis. Kad nebūtų taip, kad vyks tik tai kažkokios tai diskusijos, kurios vis tik tai galų galę neprives prie tikrai kokybiškų kompromisinių pakeitimų. Manau, kad turime galvoti apie kokybišką kompromisą. Reikia gerbti, aišku, augimo ir stabilumo paktą. Aišku, čia galime sakyti, kad diskusijos yra tarp visiško griežtumo ir tarp visiškos galimybės užtikrinti um, augimą, visiškos laisvės. Aš manau, kad reikia kažkaip galvoti dėl, apie tą riziką, kuri susijusi su valstybės skola. Aišku. De respect du pacte de stabilité et de croissance, puisque si on, on mutualise. Nereikia nesakyti, kad reikia e, ir didesnių įsipareigojimų dėl stabilumo ir augimo pakto, Ir jeigu dalinamės riziką, tai reikia dalintis ir kontrolę. Puikiai žinome, kad jeigu visos valstybės narės radikaliai sumažins e, viešasias išlaidas visos valstybės narės, tuomet, aišku, bus nuosmukis. Taigi, mums reikia, kad ekonomika atsigautų, privatus investuotojai turi taip pat e, perimtų investavimą iš valstybės. Tačiau tai nėra realu, kad visas vis verslas pradėtų iš karto investuoti ir kompensuotų tas valstybės investicijas. Tai nėra kairiųjų ar dešiniųjų problema, tai yra faktinė problema ir turime ieškoti kompromisu. Ar mes, europarlamentarai, galime prisimti tą atsakomybę, ar sugebame rasti tuos kompromisus iš skirtingų nuomonių, ar mes tik tai leisime į e, beribius ginčius ir, ir beribę kovą. Aš norėčiau, kad e, krizės komitetas būtent pasitarnautų tam tikslui surasti kompromisą ir surasti tinkamą kelią. Zven, pavyzdžiui, pakeitimas sako, gerai, e, gal, gal tikrai ta pozicija mm, teisinga, gerai, dar plus vieną savaitę mm, paskirkime tam, kad galėtumėm pas, pasitarti dėl tų pakeitimų, bet kad tai nebūtų kažkoks tai beribis mūšis. Aš manau, kad e, būtent čia būtų galima ieškoti protingus ir kokybiškus kompromisus, kaip sudaryti, o ne tik tai kaip ginčytis be, be galo be krašto. Much, Chairman, and... Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū pirvanš už e, darbą rengiant pranešimą. Nežinau, nuo ko pradėti. Sažiniausia būtų tai pasakyti. Manau, kad labai sunku e, su tokiu dokumentu, į kurį įdėta daug širdies, e, atskirti tai, kas yra mūsų įsitikinimai interpretuojant faktus manau, kad e, visiems politikams tai yra aktualu ir nekalbant apie patį pranešimą ir iškeltus klausimus, norėčiau pratesti Paskalio mintį, kaip eiti toliau. Nes manau, kad nebus e, bus naudinga, jeigu visi pradėsime perrašinėti e, pranešimą, išėdami iš tų pačių faktų ir darydami skirtingas išvadas. Man atrodo, kad reikia e, metodą pasirinkti tokį, kad išimti dar dalį politikos iš šio pranešimo, nes manau, kad daugelis iš mūsų nepadarytų vienodų išvadų, tačiau reikėtų parengti tai, kas yra pagrindinės išvados, e, priežastis, išdavos ir tuomet daryti politikos išvadas. Turint e, e, šią esamą struktūrą pranešime, ne visai aišku, kokios yra priežastis ir kokios bus reakcijos politinė prasme kai duodu paskaityti šį pranešimą kitiems, jiems neaišku, ką, kokias išvadas mes darome. Todėl reikėtų bandyti rasti kitą mechanizmą, kitą e, trumpesnę versiją, kurią pateiktume viešai. Tačiau aš nežinau, kaip toliau elgtis. Žinau, kad čia yra žmonių, kurie turi daugiau patirties ir žino, kaip visą tai a, e, suformuluoti Tačiau e, rašyti iš naujo pranešimą būtų, nebūtų naudinga, nes tuomet vis tiek susilauktume tūkstančio pakeitimų. Tikiuosi, kad galime aptarti, kaip rasti būdą eiti pirmin. Čia yra tiek daug informacijos, e, tema yra tokia plati, kad e, keisti dabar šį pranešimą būtų iš tikrųjų labai sudėtinga. Mums reikia pranešimo, kuris mums tiktų visiems e, politiška, politiškai, politinė prasme ir taip pat a, e, dėl siūlomų rekomendacijų. Yra e, problemų ir pranešime, man atrodo, aš gana kritiškai visada pasisakydavau apie investicinius bankus, tačiau juos kaltinti dabar nepateikiant faktų būtų sudėtinga. Pasaulyje daug kur yra daroma daug tyrimų, tačiau iki teismo prieinama labai retai. Aš, pavyzdžiui, galėčiau pacituoti vieną paprastai e, punktą, 181. Dėl šio punkto man tiek daug skambino žurnalistų ir kitų žmonių, kurie būtent e, klausia apie šį punktą. Tik aš neįsivaizduoju, kaip mes galime parengti galutinį dokumentą. Tikiuosi, kad kolegos man patars. Pavyzdžiui, 206 punktas, kur kalbama apie regioninį planavimą, apie judumą. Manau, kad dauguma mano rinkėjų pasakys, kad netiesa, kas čia pasakyta, nes Junktinės karalystės piliečiai tikrai daug keliauja persikeldami į kitas šalis 16 procentų stojančiųjų į mūsų universitetus yra iš kitų ES šalių. Todėl man sunku pritarti šiam teiginiui. Man atrodo, reikia rasti būdą, kaip kai kurios politinius punktus išbraukti ir padaryti tinkamas išvadas. Tačiau aš tikiuosi, kad pervanš puikiai įsivaizduoja, kaip tokio sprendimo galima būtų pasiekti. Well, this seems to... Sven Giegold. Man atrodo, kad tai yra konstruktyvus, draugiškas pasikeitimas nuomonėmis. Ir tai irgi labai svarbu, kadangi interesas mūsų yra bendras, nežiūrint to, ką žmonės galėtų galvoti uh, perskaitę, panalizavę tą pranešimą savo frakcijose, mūsų bendras interesas yra parengti stiprų pranešimą, kuris pertiktų stiprią mintį. Ir man atrodo, kalbant apie tas pagrindinės pranešimo mintis, čia yra labai daug esmės sudėta, nes pranešime stengiamas integruoti tokius dalykus kaip um, naujų investicijų poreikį, naujo reguliavimo poreikį, taip pat uh, Mm, geresnį mm, paskirstimą lėšų e, žalesnės, aplinkai draugiškesnės ekonomikos plėtojimą. Taigi yra puikus pagrindas mums keistis mintimis čia komitete. Vis tik tai norėčiau tarti keletą mm, žodžių dėl turinio. Aš nekartosiu to, kur mes sutinkame su pranešėje. Aš tik tai pakomentuosiu tas dalis, kur mums kyla tam tikrų abejonių. Aišku, vienas iš mm, pagrindinių dalykų būtų tai, kas susijęs su aplinkosauginė krize. Uh, kaip tai sudėti į šį kontekstą, nes, man atrodo, aplinkosauginė krizė didžiai dalimi yra socialinė krizė, jeigu žiūrėtum iš valios perspektyvos, nes vis daugiau žmonių nori turėti tokį patį gyvenimo lygį, tokį patį vartojimo lygį kaip mes. Tai reiškia, kad mes pereikvojame išteklius mes turime per daug daiktų. Tai yra daug daugiau nei tik klimato krizė. Tai yra krizė sėtina su mm, žemės naudojimu, išteklių naudojimu ir jų kaina. Taigi tai yra ir ekonominė krizė. Aišku, su tuo dar yra susijusi ir biologinės įvairovės krizė. Taigi aplinkosauginė krizė turėtų būti uh, vertinimą e, toje sąveikoje tarp pasaulinių pietų ir pasaulinės šiaurės. Ta geografinė perspektyva turi atsispindėti. Ir aišku, kad čia jau yra daugiau nei energetikos ir klimato e, klausimai. Tai yra jau klausimas dėl planetos pereikvojimo visomis prasmėmis. Taigi reikia galvoti ne vien tik tai apie pramonės e, aplinką labiau tausojantį požiūrį, čia eitų kalba apie energijos panaudojimą, um, ger, materialinės gerovės kiekio tenkančio vienam gyventojui. Um, ribojimą kažkokį, tai, tai yra kiek to, to, tos materialinės gerovės vis dar yra įmanoma, kiek mes galime to naudoti. Tai yra, kad e, pranešimas e, stipriau, griežčiau pasakytų, kiek reikia to um, žal, žalumo, tai yra to, kad uh, pranešimas labiau būtų, kad viskas būtų labiau aplinką tausojantis, kad kad ekonomika būtų konvertuojama ta linkme, kad labiau tausotų aplinką. Ir paskutinis dalykas, man atrodo, pranešimas praturtėtų, jeigu būtų pakeitimų labiau orientuotų į lyčių lygybės klausimus krizės kontekste. Taip pat kalbant apie krizės išaiškinimą, čia yra, sakyčiau, tam tikra problema to, kaip mes tai vertiname, kaip mes tai suprantame. 32-33 punktai, mano manimu, yra labai svarbus dėl to, e, kaip suvokiama, iš kur kilo ta krizė, Mano manimu, viena vertus buvo pigių pinigų bumas, tas tiesų, tam tikrą prasme, tačiau čia kyla ir problema, kuomet aiškinimuose bandai daryti skirtumą mm, tarp to mm, tarp tų dalių to piniginio bumo, piniginio burbulo, mm, kurios buvo geros ir kurios buvo blogos jeigu mes kalbame apie tų pinigų, pigių pinigų burbulo šaltinius, tai čia yra kyla problema, ta taip vadinama politinė dešinioji, aišku, kitaip tai vertins yra tie didžiuliai netoligumai, kuriuos sukūrė tas pinigų burbulas. Kita vertus, politinė kairė galbūt sakys, kad buvo problema ta, kad buvo pernelyg mažos palūkanų normos ir kad mm, viešasis sektorius pernelyg daug išlaidavo. Tai prisidėjo prie skolų augimo. Ir tai yra problema. Taigi gal reikėtų nebandyti gelbėti mūsų senųjų pažiūrų, gal reikėtų galvoti apie tai, kaip pranešime yra kalbama apie mm, viešojo sektoriaus įsiskolinimą, valstybės skolą. Gal kažkaip kitaip reikėtų taip pristatyti pranešime. Aš manau, kad reikėtų vadovautis tokiu argumentu, kad viešojo sektoriaus įsiskolinimas galbūt nėra tokia didelė problema. Aš turėčiau mm, tokių abejonių. Manau, kad viena vertus politinė dešinioji turi suprasti, kad privataus sektoriaus įsiskolinimo e, bumas, sprogimas taip pat yra didelė problema. Jeigu mes bandome ideologiją išimti iš mūsų diskusijų apie krizę, jeigu mes tai sugebėtumėm padaryti diskutuodami dėl pakeitimų, aš manau, tuomet mes sugebėtumėm pati tokį pranešimą galų gale, kuris būtų svarbus ir reikalingas mūsų, mūsų piliečiams, mūsų vartotojams ir visi iš to gautų naudos. Dėkoju Silvio Paparatį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pasidalinsiu tokiu trumpu pastebėjimu dėl paties pasirinkto darbo metodo. Na, daugelis kolego uh, minėjo, kad būtų prasmingiausia, jeigu tą mūsų uh, e, patvirtintą prailgintą savaitę panaudotume tam, kad uh, dar kartą pamastytume apie pakeitimus ir bandytume siekti uh, sutarimo dėl tarp frakcijų. Tai yra, aišku, teisėta teikti pakeitimus, Tačiau negalima vadovautis prielaida, kad e, pakeitimų dėka išdėstysime savo aiškę liniją. Ne, tiesiog jis bus keičiamas tekstas. Ir jeigu mes tikrai norime pasiekti tą mūsų tikslą, tai yra suformuluoti gerą, tinkamą, aiškiai suprantamą turinį, pranešime. Tai, manau, reikia, reikia skirti dėmesį veiksmingumui. Taip, jau diskutavome apie pranešimą ir aš pagiriau ne vien tik tais jo turinį, bet ir sąrangą. Bet aišku, kita vertus, reikia atsižvelgti ir į naujausius įvykius, paminėti juos pranešime, nes jie yra svarbus ir keblus. kaip ir vis, daugelis kitų, aš sutinku, kad reikėtų uh, vengti suformuluoti viską taip, kad galiausiai būtų kalbama tik tais apie skolų mažinimą ir apie stabilumo atkūrimą valstybės narėse. Tai aišku, svarbus dalykai, tačiau socialinis pritarimas ir konsensusas gali būti pasiektas tik tuomet, jeigu bus užtikrintas dvi prielaidas. Tai yra sažiningumas atliekant ekonomikos e, restruktūrizaciją, o taip pat ir aiškus ekonominį vystimąsi tikslai. Jeigu nepavyks tai tinkamai suformuluoti, tai tuomet e, tas ekonomikos restruktūrizavimas apsiribos vien tik tais taupimu, o tai aišku skaudžiai palies žmonės, gyventojus. Tai aišku, jautri tema visose valstybės narėse, aktualu vyriausybėms, tačiau tai turime padaryti. Ir jeigu pažiūrėsime tuos sprendimus, kurie buvo priimti valstybės narėse dėl ekonomikos atgyvinimo programų, tai tai tenka konstatuoti, kad e, daug taupimo politikos ir mažai vystimosi politikos. Todėl turėtume vengti praeities klaidų. Aišku, e, politinių požiūrių vyriausybės skiriasi valstybėse narėse, bet ir sprendimai panašus. Mes dabar, aišku, kalbame ir diskutuojame apie tekstą, kurį vėliau tvirtinsime. Bet uh, galvokime apie tūkstančius darbuotojų ir nepamirškime, kad yra suplanuota daug protesto akcijų, tai planuoja e, profsąjungos, kitos visuomenės organizacijos, taigi nepamirškime to socialinio aspekto nes tarsi kyla pavojus, kad bus pakirstas socialinis dialogas. Žvelgime ne vien tik tai į Graikiją. Aišku, ten dėl ekonominės padėties būtina imtis veiksmų, bet e, ir kitose valstybėse narėse grėsia toks atotrukis. Ir e, sažiningumo lygybės klausimai, jie turėtų būti derinami su ekonominio augimo tikslais. Dabar dėl darbuotojų įtraukimo. Nežinau, kodėl vis sugrįžtama prie šio klausimo. Aš savo gyvenime labai daug dėmesio ir laiko skiriau e, darbuotojams, bet niekuomet nerekomenduočiau darbuotojų investuoti į įmonę. Jeigu jis praras darbą, tai jis praras ir tą savo įmonę investuotas lėšas, jeigu įmonė bankrutuos. Na taip, turi būti užtikrintas darbuotojų atstovavimas įmonėje tam, kad jie turėtų balsų teisę, pavyzdžiui, primant sprendimus ir dėl darbo vietų kokybės, darbo sąlygų. Tačiau Ar mes tikrai norime pasiekti, kad darbuotojai būtų prive, ar turėtų galimybę priimti sprendį, dalyvauti priimant sprendimus dėl įmonės ateities. Aš tikrai abejoju, ar čia geras dalykas. Dėkoju. Na, aš jau pasidalinau bendro pobūdžio uh, pastabomis dėl šio tikrai išskirtinio pranešimo. Bet, mano manimo, yra vienas dalykas, į kurį dabar turime atsižvelgti. Daugelis kolegų jau minėjo, kad e, Europos piliečiai jaučiasi nusivylę, jie prarado darbą, jie yra nusivylę ir Europos Sąjunga, ir visų Europos projektų. Ir todėl manau, kad turime pasinaudoti šio pranešimu kaip progą kaip galimybę iš naujo pradėti Europinį projektą ir paraginti kitas institucijas, tai yra komisija ir taryba imtis veiksmų. O taip pat ir tam, kad mes vėl aiškiai išryškintume mūsų poziciją. Tai yra tai, kad atliktume tą užduotį, dėl kurios esame išrikti. Tai yra sugražinti piliečiams pasitikėjimą ateitimi. Na, aišku, yra formalios procedūros, kaip pagal kurias reikia teikti pakeitimus, tačiau jeigu griežtai laikysime šių procedūrų, tai bus nukentės šis pranešimas. Todėl aš manau, kad reikia pasirinkti keturias rytis, kurios galėtume pasiūsti aiškų signalą ir tai duotų konkretų atgarsį visuomenėje. Taigi tie keturi dalykai, kurių tikiuosi. Nors vėlgi nežinau, kaip pasiekti tų tikslų bet gal čia mums pavyks mums susitirti. Taigi pirmoji mano e, manimo svarbis rytis ar dalykas tai yra atnaujinti europinius tikslus ir skirtiems lėšų. Ir ES tikslai nėra ekonominio pobūdžio, jie yra politinio pobūdžio, besirem, jie remiasi demokratija ir laisvė. Tačiau ekonomika, atsiprašau, laisvė ir laisvė ir demokratija turi ekonominę matmenį, nes 20 procentų mūsų gyventojų yra neturte ir todėl jie neturi galimybės tinkamai dalyvauti demokratinėse procesuose. Taigi aš manau, šie tikslai turi būti sugražinti Europinė darbo tvarkė. Ir jie turėtų būti kur nors paminėti tekste. Antras dalykas, kai kalbame apie globalizuotą pasaulį, tai tenka pripažinti, kad kai norime pasiekti šių tikslų, tai yra politinės ir ekonominės demokratijos, mes turime pasirinkti kitokią nei senoji darbo atvarkė, kurioje daugiausia dėmesio buvo skiriama tik tais vidaus rinkai. Taigi aš manau, kad e, viską, kas susiję su augimu ir užimtumu, tam turime skirti daug dėmesio. Ir negalime atskirti užimtumo ir augimo politinio požiūrį. Tai reikia padirbėti papildomai ir pagalvoti, kaip ES galėtų tapti patrauklę įmonėms, pritraukti jas, nes mes turime pasirūpinti, kad įmonės pasirinktų investuoti į Europos Sąjungą, o ne į Latino Amerikos šalis ar Kiniją. Ir mes turėtume pasirinkti labiau struktūrizuotą požiūrį į šios dalykus negu anksčiau. Mes turime galvoti apie europinius interesus globalizuotame pasaulyje, o europinis interesas reiškia, kad mums reikalinga išorinė ekonomikos politika. Aš čia nekalbu apie protektorizmą. Mes turėtume pagalvoti, kaip mes galėtume panaudoti mūsų ryšius su pasauliu, gindami savo interesą. Taip pat mes tai turime siekti su mūsų pramonės politika. Tai yra tie du dalykai, kurie įtraukti į strategiją 2020 ir jie yra gan nauji, lygnant su Lisabono strategija, tačiau tie du dalykai, jie dabar kol kas tarsi neturi daug turinio. Aš kalbu apie Europos pramonės politiką ir čia kalbu tiek apie ES lideralimą, tiek ir smulkės ir nes įmonės. Apie tai turime kalbėti. Trečias dalykas yra finansų rinkos ir jų reguliavimas. Ir vėlgi, čia turime svarių minčių. Mes esame numatę e, plataus masto ekonomikos rektorizavimo e, programą, bet taip pat yra siūlomas ir institucijų restruktūrizavimas, taip pat ir Europos e, valiutos fondo konsolidavimas, tačiau tai yra gan vienašališki dalykai. Europos o euro obligacijų klausimas taip pat ir e, tarptautinių finansinių sandorių apmokestinimas. Aš manau, visi šie dalykai turėtų būti konkrečiai ir aiškiai išdėstyti šiame pranešime. E, reglamentavimas, reglamentavimas tai yra svarbus signalas ir jį turime pasiekti šio e, pranešimo dėka. Kitas, ketvirtas svarbus dalykas tai norėčiau paminėti punktus nuo 59 iki 72. Čia kalbama apie tai, kokias sąlygas reikia sukurti ekonominiam ir socialiniam išgyvenimui ištikrinti. Taip, yra problemų, tačiau jas minime, tačiau neaišku, kokį signalą norime pasiūsti. Ir manau, kad svarbiausia yra, kad mes pagaliau kalbėtume tiesiai šviesiai, aiškiai. Me, turime pripažinti, kad e, konkurencingumas ES labai smarkiai skiriasi, konkurencinės sąlygos skiriasi ir mes turime sukurti vienodas sąlygas visiems. E, stabilumo ir augimo paktas daugiau nebeužtikrina pažangos ir nuo pat pradžių buvo aišku, kad e, kai kuriams rytiems reikalingas vidaus kompensavimo mechanizmas Tai turėjo užtikrinti Europos biudžetas, tačiau biudžete tai nebuvo numatyta. Taigi, taigi Europos Sąjungoje tie atotrukiai dar padidėjo, padidėjo e, disbalansas ir dabar turime visą tai permastyti ir imti spręsti šią problemą. Nes čia problema yra valstybės įsiskolinimas, tačiau valstybės įsiskolimas egzistuoja ir toliau. Ir jeigu mes nesimsime išspręsti šios problemas, tai tai labai pakenks smulkia vertiniam um, verslui. Tai yra skirtingas dalykas nei statistinių domenų um, klastojimas. Ir, ir jeigu mes neturėsime kompensavimo mechanizmų, tai tai E, tai sukurs problemų, nes gamybos lygis skiriasi valstybės narėse. Jeigu ES visų ES pragyvenimo kaštai bus pakankamai vienodi, tai tai reiškia, kad reikia panašių ir atlyginimų, tačiau taip šiuo metu nėra ir kaip tik tai ir sukelia problemas. Tai buvo uh, pripažinta maždaug dešimtie metų pranešime skirtam ekonomikos ir pinigų sąjungai, tačiau ši problema nebuvo įspręsta. Ir jos dabar turime imtis. Taigi, mano manimo, tai yra keturi dalykai, e, turi būti traukti pranešimą ir tai būtų keturi pagrindiniai šio pranešimo signalai. Ponas Enki. Hmm, pane pirmininkė, manau, kad tikrai kolega teisingai pasakė, kad Labai svarbu, kad pranešimas būtų stiprus ir kad pakeitimai ne, to pranešimo nesusilpnintų, netimtų iš jo pačios esmės. Ir aš tikiuosi, kad uh, nebus taip, kad čia įvyks civilizacijų kažkoks tai konfliktas dėl ideologinių pažiūrų ir mūsų pakeitimai liks be jokio turinio. Labai svarbu, kad pranešimas būtų prasmingas. Gal tokiu būdu reikėtų orientuotis į globalią perspektyvą. ir galvoti, kas vyksta. Juk Europa nėra e, nei kairė, nei, dešinė, nei kairės, nei dešinės e, Europa politiškai. E, reikia gal semtis įkvėpimo ne vien iš socialistų, tarkim, ar kairiųjų, ne, ir ne vien tik tai iš dešiniųjų grinai konservatorių, tai iš tikrųjų tai netitiktų to, kas, ko iš mūsų yra tikimasi. Mes turime apriepti visus požiūrius. Taigi, aš pritarčiau tiem, kurie sako, kad reikia sutelkti dėmesį į pagrindinės temas. Aišku, viena iš pagrindinių temų dabar yra valstybės skola jos lygis Europoje, pokyčiai Europoje. Mm, reikia būtent galvoti apie tai ir, ir nežiūrinti tų karių požiūrių, kad iš tikrųjų per visą taikos laikotarpį valstybės skola dabar yra pati didžiausia. Ir čia, na, negali taip sakyti, kad, na, bet kokiu atveju viskas buvo labai gerai, galim ir toliau išlaidauti. Reikia galvoti, ko mes norime pasiekti, jeigu mes ir toliau išlaidausim. Aš manau, kad jeigu e, pietinės valstybės jau dabar turintis griežtų priemonių, aš manau, kad jeigu nieko nekeis ir šiaurinės valstybės tą patį turės padaryti. Uh, Manau, kad mes turime pagalvoti, kam mes tas išlaidas darome, kur mes esame, koks yra tas augimas. Taip, Prancūzijoje keliamas tas klausimas bendrai visose prancūziškose valstybėse. Man atrodo, visų pirma, diskusijos turėtų susivesti į tai, ar reikali, kiek yra reikalingas tas griežtumas ir koks augimas, koks augimo tipas turėtų būti e, viso to griežtumo rezultatas. Aš nekartą apie tai sakiau, aš man atrodo, mes visi pastebėme, kad tiesiog kaip apsėsti visi kalba tik apie tą augimą. Na, aš tikrai neturiu nieko prieš visas tas priemonės skirtas smulkiam vidutiniam verslui, bet jeigu dar ir 27 programa rengiama smulkiam ir vidutiniam verslui, Ar iš tikrųjų tai padės mums išbristi iš krizės? Ar, tai tik, ar po to bus tik tai dar 28 smulkaus vidutinio verslo rėmimo programa? kuri vis tiek mums leis konstatuoti tą patį, kad mes Europoje mm, nieko negalim padaryti. Ta prasme, negalime uh, vis iš naujo ir iš naujo išradinėti kažkokias tai augimas skatinančias priemonės, kurios tik tai dar labiau didina vieš, naštą viešajam sektoriui. Ir uh, socialinės apsaugos sritis vis ir toliau ir toliau yra išbalansuojama ir išbalansuojama. Taigi, uh, Dabar mūsų 60-70 procentų biudžeto mano valstybėje biudžeto yra valstybės skola ir tai yra nesuprantama. Nesuprantama, kaip dabar. Sustojom dabar? Iš viso imam ir sustojom? Ar galvojame, kad sėdėsime ir lauksime, kad Europoje įvyks kažkoks tai stebuklas. Turime Graikiją, Portugaliją, Ispaniją, po to, kas bus Italija, kitos valstybės narės. Uh, kurios turės imtis tų griežtumo priemonių, bet man atrodo, kitose Europos vietose tai veikia. Gal ir keista, bet tai veikia. Galbūt yra mm, atlyginimų deflecija, kaip pranešėja apie tai kalba kažkur kitur, ar tai yra e, stebuklingos kažkokios tai priemonės. Ekonom, labai mažai ekonomistų mums aiškina, kodėl tai veikia, ar, e, bet stebuklas jis egzistuoja ar čia mes kalbėsime apie Lurdo mergelę ar Fatimą ar ką, bet, na, man atrodo, yra tos priemonės, kurios veikia. Bet, man atrodo, kodėl mes reikalavome tų uh, Europos pietinių valstybių laikytis griežtumo priemonių, jeigu ta griežtumo politika nebus taikoma visur, tai ji e, nieko nebus, tai bus kontraproduktyvu ir turime galvoti apie tai, kaip atkurti tą augimą. Dabar dar keletą žodžių dėl valdymo. Aš galėčiau sakyti, kad aš prisimenu, bet iš tikrųjų aš neprisimenu, aišku, nes tuomet turėčiau būti šimto metų senumo, bet skaičiau, kad 29 metais Uh, ją federalinis biudžetas sudarė apie 1 procentą uh, BMP. Na, man atrodo, kad mes turime panašią situaciją. ES biudžetas yra maždaug 1 procentas uh, ES BMP. Ką tai reiškia? Man atrodo, tai reiškia, kad pastaraisiais mėnesiais Europoje tarp institucijų nėra bendro sutarimo, ką daryti, kai kalbame apie biudžetinį suverenumą iš tikrųjų. Nes aišku, jeigu suverenumas nėra biudžetinis, tai jo iš viso nėra. Taigi, de facto, kas yra Europoje šiandien? Mes galvojame apie visiškai naujus receptus, kurie leistų užtikrinti, kad Europos biudžetas būtų geriau uh, aprūpintas, kad ES biudžetas būtų didesnis. Ir tai yra daroma ne tam, kad viena ar kita um, institucija būtų stipresnė. Na, per vienš man patinka 154 punktas, bet tai nieko nereiškia. Nieko, ką, ką duos, jeigu mes dar šešis mėnesius lauksim? galbūt po tų šešių mėnesių tiesiog teks pasakyti, kad nebėra jokių federalinių priemonių, kurių būtų galima imti su tokiu biudžetu. Ir galbūt tuomet tai ir reiškia, kad mūsų komitetas turi pakankamai griežtai išsakyti savo poziciją. Ir laikytis būtent tokio požiūrio. Ačiū. Kiitoksia puheenjohtaja. Oh, so, so, sorry. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kolegė Podimata pirmoji gauna žodį. Ačiū visų pirma dėl procedūros. Aš pritariu tam, kad reikėtų pratesti mm, pakeitimų patikimo terminą vieną savaitę. Man atrodo, tai yra gerai, nes tai mums leis tarpusai pasitarti ir mm, prieiti prie bendrų išvadų dėl mm, pervenšberės pranešimo. Kitas dalykas, man atrodo, yra svarbu, kad Europos parlamentas turėtų turėti galimybę po to tos pakeitimus greitai patvirtinti, kad būtų galima tai padaryti dar iki vasaros atostogų, nes e, kriz, juk mes esame dar um, krizės laikotarpėje pačiame uh, įkarštyje ir mes turime dabar parodyti Europos piliečiams, kad mes uh, imamės priemonių tais klausimais, kurie jiems yra svarbus ir turime iš tikrųjų drąsų pranešimą parengti dėl to, kaip išbristi iš krizės. Dėl to aš manau, kad pervenš mintis yra labai svarbus, pranešimas yra itin svarbus, kadangi būtent dėmesys yra sutelktas į priežastis, kodėl kilo ta krizė iš, iš esmės turi būti pažvelgta į tas priežastis, nes jeigu mes neįvertiname, kodėl ta, prizė, kodėl ta krizė kilo, jeigu mes iš esmės neišanalizuojame tų priežasčių, tai aš manau, kad mes tuomet negalėsime ir atliepti tų lūkesčių, kurie yra mums keliami manau, kad mes turime galvoti apie pagrindinį tikslą, o pagrindinis tikslas yra būtent išanalizuoti priežasis, kurios mus privedė prie dabartinės situacijos, tam, kad galėtumėm padaryti reikalingas išvadas ir kad galėtumėm suformuluoti tokius pasiūlymus, kurie leis. Uh, kaip galima labiau apriboti krizės neigiamą poveikį ir užkirsti kelią tolesniems krizėms ateityje. Todėl e, labai svarbu yra būtent suform, su, iš, identifikuoti tokias priemonės, kurios leistų uh, sumažinti dabartinės krizės poveikį mūsų piliečiams, mūsų piliečių gyvenimo lygiui, užimtumui ir e, tam saugumo jausmui, kurie jie turėtų turėti šiandien ir ateityje. Tai toks yra pagrindinis mūsų darbo tikslas. Ir todėl norėčiau paklausti, e, norėčiau paprašyti leisti man sugrįžti prie vieną iš ankstesnių punktų metu, e, kas buvo jau paminėta diskusijose, aš labai trumpai kalbėsiu, mes jau nekartą kalbėjome čia ir krizės komitete, ir bendrai Europos parlamente dėl Graikijos klausimo. Mes nekartą kalbėjome, jog aišku, tai yra Graikijos atsakomybė, kad tai yra Graikijos ir pietinių valstybių problema ir atsakomybė tenka joms už jų veiksmus, jos turi prisimti atsakomybę. Vis tik tai Manau, atsižvelgiant į tai, kaip situacija keitėsi paskutinėmis savaitėmis, atsižvelgiant į euro situaciją, į krizės kontekstai, tai, kas įvyko krizės e, kontekste eurozonoje, man atrodo, verčia mus pagalvoti apie tai, kiek žmonės gali pasitikėti ES, iš tikrųjų eina kalba apie situaciją ne vien tik tai Graikijoje. Todėl reikėtų visą atsakomybę už tą krizę nesuversti vien tik tai pietiniams valstybėms. Juk Graikijos BVP sudarė tik 3 procentus ES BVP, taigi aš manau, kad tikrai mes netliksime savo darbo, jeigu galvosime tik tai apie e, Graikiją ir visą atsakomybę vis, už visas biudžetinės problemas, kurias patiria Europos pietinės valstybės, vien tik tai Graikijai sumesim nes be abejo yra problemų su ekonomikos valdymu, su eurozonos valdymu. Aišku, kadangi rinkos yra globalizuotos, tai be abejo pasaulinės problemos yra aiškiai juntamos pas mus ir tai aiškiai rodo, jog tai yra akivaizdus dalykai, kurie neturi nieko bendro su politinė ideologija. Tai yra faktai, tai yra labai aiškiai matomi. Uh, dalykai visai aiškus ir apčiuopiami mums visiems. Kitas labai svarbus e, klausimas, o ką dabar reikia daryti žiūrint į ateitį. Ir pervanš pranešime yra tikrai labai svarbus pasiūlymai išdėstyti ir kolegos juos dar labiau papildė diskusijose. Aišku, mums reikalinga uh, griežtesnis taisyklių taikymas, mums reikalinga į daug griežtesnė priežą, kai eina kalba apie stabilumo ir augimo pakto nuostatas. Galvojant apie ateitį, labai svarbu išvengti naujų padalymo linijų, naujų sienų, kurios skirtų uh, pietus nuo šiaurės, rytus nuo vakarų. Mums reikia daugiau Europos, mums reikia daugiau sanglaudos tarp mm, ES valstybių narių. Mums reikalingos bendros taisyklės, bet mums lygiai taip pat reikalinga ir pusiausvyra. Taisyklės turi būti geriau subalansuotos ir turi leisti užtikrinti geresnį biudžeto stabilumą, geresnį biudžetinį finansinį prisitaikymą prie pasikeitimų. Mums reikalingos tokios bendros taisyklės, kurios leistų garantuoti biudžeto stabilumą, biudžeto prisitaikymą prie pasikeitimų, bet tuo pačiu metu užtikrintų ir um, užimtumą, išsaugotų darbo vietas ir leistų ateityje labiau pereiti prie um, aplinkai palankesnių uh, procesų, labiau aplinkosauginių požiūrių subalansuoto požiūrio, subalansuotos ekonomikos. Taip, kiti dalykai, aišku, gyventojų senėjimas verčia mus galvoti apie mūsų socialinių sistemų pakeitimus ne tik Graikijoje, bet ir visoje Europoje. Ir turiu pasakyti, kad nėra pakankamai atspindėtos tos diskusijos apie gyventojų senėjimą čia pranešime. Taip pat nėra atspindėta problematika susijusi su gimstamumo lygio mažėjimu. Reikia galvoti apie Europos ateitį ir todėl reikalingi Europinio lygio pasiūlymai ir šiuose srityse. Aš manau, kad mes neišspręsime problemų, jeigu tik apsiribosime tais pasiūlymais, kurie um, yra suvesti tik tai socialinės apsaugos sistemos pakeitimus. Aišku, kad tokiu būdu mes tik taip bandysime prisitaikyti prie, prie mm, pasikeitimų, tačiau nesimsime spręsti jų iš, iš šaknų, iš giliai tų problemų. Aš manau, kad reikia sukurti reikiamas paskatas, kurios realiai paskatintų gimstamumo lygio kilimą žiūriu į tai, kas vyksta visose ES valstybėse narėse ir aiškiai matau, kad reikalingos eksantė paskatos gimstamumo lygio skatimui, bet lygiai taip pat, aišku, greta biudžeto situacijos gerinimui. Ehkä... Pane Jekonsari. Ačiū, ponė pirminkė. Galbūt ši papildoma savaitė turėtų būti panaudota politinėse frakcijose tam, kad jos visos galėtų pagalvoti apie keletą svarbiausių minčių, kurias norėtų įtraukti į šį pranešimą. Kad kaip būtų išiškintos kelios svarbiausios temos kaip istorinės mintis. Be to, be labai geros pranešime atliktos analizės, turėtume pasiekti platų konsensusą apie tai, kad mums reikia stiprios nepriklausomos priežiūros e, institucijos, kuri prižiūrėtų finansų rinkas. Nes jeigu mums reikia visiems kartu prisimti mm, riziką, tai turime ir pareigą imtis veiksmų, kad galėtume išvengti tos rizikos. Dar viena svarbi mintis. Yra imtis priemonių, kad galima būtų gauti daugiau mokestinių pajamų ir panaikinti privilegijuotus mokesčių centrus. E, ir mokesčius, aišku, reikia rinkti protingai. E, vienintelė problema, kuri man kelia šiek tiek e, nerimo, tai yra tai, kad galbūt reikėtų daugiau panalizuoti įsiskolinimą. Kaip yra e, geras ir blogas veido kremas, geras ir blogas cholesterolis yra gera ir bloga skola. Jeigu skola prisideda prie visuomenės gerovės siekimo, tai yra gerai. Man atrodo, kad mes iš tikrųjų neišanalizavome pakankamai įsiskolinimo problemos. Ir be to, be, be, be mokesčių ir finansinės priežiūros, manau, kad dar taip pat reikia suformuoluoti bendrą poziciją dėl tinkamo švietimo apie ekonominę ir pinigų politiką universitetuose ir mokyklose, nes eiliniai piliečiai taip pat yra atsakingi už e, problemas, ne tik bankai. Eiliniai piliečiai taip pat nori gauti greitą pelną e, savo veikloje. Taigi mes turime šviesti žmonės ir turėtume siekti vertybių e, ekonomikoje, vertybės, tikrosios vertybės taip pat yra svarbu. Protingiausi žmonės šiuo metu pasaulyje kuria finansinius produktus, kurių tikslas yra tiesiog apgauti. Todėl žmonės turėtų sugebėti skirti, kur yra geri ir blogi produktai. Todėl tą papildomą savaitę būtų galima praleisti galvojant apie prioritetus, svarbiausias mintis, kurias norėtume perteikti visuomeniai, komisijai ir tarybai. Ačiū. Dėkoju, aš pats taip pat įtraukiau į sąrašą mūsų koordinatorius ir šešėlinis pranešėjas, Oli Šmit jau daug sakė. Tiesą sakant, tai, ką ketinau pasakyti, minėjo ir kolegos, todėl galėsiu pasisakyti trumpai. Manau, reikia daryti skirtumą tarp to, ką aš pavadinčiau kaip bendro, visuotinės pasaulinės finansinės krizės e, techninių požiūrių ir dabartinės krizės Europoje. Nes, mano manimu, e, europinė krizė būtų prasidėjusi ir be tarptautinės finansų krizės. Mes Europoje turime e, politinę krizę. Na ir Europoje esame prie kryškelę ir dabar turime nuspręsti, kaip e, ir kur eiti toliau. Na, mano manimu, nepakanka ištaisyti vien praeities klaidas ir toliau elgtis taip, kaip likščiol. To nepakaks, mums iš tikrųjų reikės žengti naujais keliais. Pana Engels ir kiti tai jau minėjo. Uh, Iš tikrųjų turime savęs paklausti, kaip norime kurti ir kokią Europą norime kurti ateityje. Mums reikalinga nauja Europa, naujas pagrindas Europos veikimui bei eurozonos veikimui. Ir tai turės rimtų pasiekmių e, komisijos valstybių narių vaidmenį pozicijai, visų institucijų vaidmenį. Ir manau, kad tai turėtume labiau išryškinti. Mūsų komitetas neturėtų daryti tokių pasiūlymų, kurie po to vienas po kito turėtų būti gyvenimi per ateinančius šešerius, dvylika mėnesių. Mes turėtume elgtis toleregiškai, būti drąsus ir suformuluoti tokių dalykų, kuriuos gal dabar bus sunku gyveninti, bet jie yra teisingi reikalingi. Mhm. kad reikalinga nauja Europa, tai tikriausiai nebus nauja žinia, bet e, ji gal nepatogi ir bus sudėtinga ją gyveninti. Nuo čia turėtume ir pradėti. Antras dalykas. Ir beje, Paskalis ir kiti jau, jau jį minėjo. Taigi, iš tikrųjų, turime suformuluoti išvadas taip, kad jas būtų lengva suprasti. Tai yra kad tie, kurie joms skirtos, galėtų jas perduoti ir toliau. Taigi mes turime pasinaudoti galimų multiplikatorių potencialu. Tai yra, mes turime formuluoti aiškis, paprastas, bet svarbes žinias, kurios būtų perdodamas toliau. Ir čia man kyla klausimas, ar e, nevertėtų toliau tobulinti šių signalų struktūros. Na, mes kalbame apie visą finansų rinką kaip po tokią, turime daug signalų, žinių, kad viską reikia reguliuoti, tai jau daroma, tačiau e, dar nepadaryti ir netraukti mūsų darbo atvarkė štai kas. Tai beje, irgi buvo minėta. Tai yra struktūros klausimas. E, Berlyne, Bervanš ir kiti ten taip pat lankėsi, ponas Tausinas, Bank of England e, vadovas pasakė, kad mes iš viso turime e, kelti finansų institutų struktūros klausimą, ar, nenorime, ar nereikėtų galvoti, kaip sukurti mažesnis e, finansų institutas. Tai yra susiję ir su insolvencijų klausimu, tai toliau, tačiau tai yra finansų rinkos klausimai, o dabar yra klausimai susijęs su ES institucijomis. Tai yra, kaip tarptautinėse foruose bus atstovama ES, kokie, kokie nauji veidmenys teks komisijai ir šios dalykus reikia aiškiai atskirti. Na ir taip pat yra konkretus klausimai liečiantis valstybės narės. Ir čia taip pat reikėtų pagalvoti ar be raginimo valstybė narių pusė mažinti skolas, nereikėtų to raginimo sukonkretinti, ką tai konkrečiai reiškia. Galbūt tai Pavyzdžiui, konstitucijas turėtų būti trauktos nuostatos dėl apsiskolinimo ribojimo, kaip tai padarė mano šalis, nes nei viena vyriausybė, aišku, nenori pažeisti konstitucijos, bent jau nenorėtų tai daryti kasmet. Dar vieną dalyką reikėtų išryškinti. Tai yra, na, atrodo, krizė sušvilnėjo, bent jau ta techninė pasaulinė krizinė eurozonos krizė. Ne, bet manyčiau, tai yra kol kas laikinas vertinimas. Tarkim, dabar sužinojus, kad prieš keletą dienų ECB paskelbė ir beje, kad Vokietijoje e, investicinius produktus reikėtų nurašyti ir tas suma siektų 200 milijardų eurų eurų, tai sakyčiau, tai reiškia, jog, e, kad jeigu iš tikrųjų taip yra, tai mūsų dar laukia labai sunkus laikai. Todėl turime labai aiškiai pasakyti, kad nepakanka išteisyti tas klaidas, kurias konstatavome likščiol, atrodo, reikės padirbėti daugiau. Man rodos, ilgainiui galėsime sutvarkyti pasaulį tik tuomet, jeigu visi elgsimės iš vien, tai yra JAV, europiečiai, galbūt net ir kiniečiai, taigi turime visi bandyti pasirinkti vieną kryptį. Tai aišku, bus labai sudėtinga, nežiūrint visų tų pažadų, kurias davė didysis dvidešimtukas. Tai yra kondicijos dinekvando. Ir jeigu mums nepavyks to pasiekti, na gal ne 195 procentais, tai tuomet mes atversime duris įvairiausios rušies e, piknaudžiavimams ir bandymams e, pralopti kitų sąskaitą. Ir tai būtų būsimos krizės prielaida, kurios tikrai susilauksime per artimiausius keletą metų. Na ir dabar žodis pabaigai per vančių. Ačiū. Aš galvoju, gal ar komisija. Ne, iš kitų komentarų nebus, nes jeigu konkurencijos generalinis direktoratas išsakė poziciją, gal ir rinkos ir ekonomikos generaliniai direktoratai galėtų irgi išsakyti poziciją. Nežinau, ar jie nebuvo kviesti, ar jiem netrodo, kad būtų svarbu išsakyti savo poziciją. Bet gerai, ačiū už išsakytas pozicijas, nes iš tikrųjų Merkaras kalbėjo apie a, tą didžiulį darbą ir kad iš tikrųjų reikėtų atidėti tą a, e, pakeitimo pateikimo terminą, nes e, darbo yra daug, tai jeigu atidėsime nuo 15-22 dienai pakeitimų pateikimo terminą, aš tikiuosi, kad čia nebus taip, kad matematinė progresija iššoks tas pakeitimų laikas. Paradoksalu iš tikrųjų gal, kad turėtumėm skirti daugiau laiko tam, kad būtų mažiau pakeitimų. Taip, turime problemą dėl um, metodų Aš um, visą savaitę su jūsų dispozicijoje, nuo 15-22 aš pažiūrėsiu, ką aš ten turiu savo darbo atvarkiai, bet tikrai palaisvinsiu savo laiką pakankamai, kad galėtumėm visi pasitarti, suderinti pozicijas, kai kas gal jav bus. Na, kalbant apie apie tą savaitę nuo 15 iki 22 dienos, manau, kad būtent ji turėtų būti skirta tam, kad frakcijos galėtų pasiekti pusiausvyrą, suderinti savo pozicijas, nes jeigu iš tikrųjų viskas susives tik tai kažkokį tai politinį mūšį, kaip kad visi sakė, kad nenorėtų, kad tai būtų, tai būtų labai svarbu būtent, kad ta savaitė nuo 15 iki 22 būtų skirta taip pat ir tam, kad e, kiekviena frakcija išryškintų 4-5 punktus, kuriuos norėtų matyti kaip pagrindinius, ko jie norėtų matyti tame pranešime ir kad e, iš tikrųjų tas pranešimas po to būtų harmoningas. Ar mes e, dabar visi kartu susėdę darysime, tai ar um, aš su kiekviena atskirai frakcija sėščiau. Aš manau, kad reikės ir to, ir to. Uh, Su šešėliniais pranešėjais Rasbūro savaitę mes e, pasiderisim. Aš parašysiu kiekvienam šešėlinių pranešėjų, kada galėčiau sutikti su kiekviena darb, darbinė grupė ir su kiekviena um, frakcija, kad nes reikės ir to ir to. Dabar dėl esmės. Manau, kad labai svarbu tai, kad uh, Europos parlamentas nori uh, tvirto mm, projekto, tvirtos minties. Aš gal ne visuomet sutinku su ponu Engel, bet mm, aš galiu sutikti su juo dėl to, kad 133 punktas yra labai svarbus. Mes ne vieninteliai galbūt išsakom tas mintis, bet mes turbūt esame vienintelė institucija, kuri gali sauliaisti tai pasakyti tvirtai. Aišku, tą palyginimą su 30-ųjų metų Amerika. Na, pirmininkė, pranešimas yra nukreiptas tą kryptimį kryptimi, kad būtų ir vidutinės, artimiausios trukmės ir tolimosios trukmės priemonės ir mintis išsakytos 154 um, punktas tam yra. Jeigu na, dėl to, ką Oliren pasakė savo komunikate, ar Barnie dėl to atsistatytis, na, aš manau, kad met krizė kiltų institucinė. Man atrodo, kad taip, nuo pat pradžių yra tas jausmas susidaręs, kad mes galime, galime iš tikrųjų pasiekti to, ko reikėtų. Aišku, sudėtingas klausimas yra toks, aš, na, aš atskleisiu šiandien tai visiškai atvirai, ta sudėtingas momentas yra iš, tai, išanalizuoti, iš bridimo iš krizės sąlygas, būtent galvojant ir apie trumpai, trumpos trukmės ir ilgos trukmės laikotarpį. Ir čia, aišku, ir vieni ir kiti iš, iš, iš karto sako, kad jeigu bus pernelik didelis griežtumas taisyklių, tai tuomet augimą mes užlugdysim, žiūrėkime, kas vyksta Kinijoje, Indijoje. Pone Engel, aš tikrai. Uh, nesu iš tų, kurie mitologiškai galvotų apie um, augimą. Kita vertus, nežinau tokios visuomenės, kuri galėtų progresuoti be investicijų. Ir aišku, reikia suprasti, iš kur tos investicijos ateina. Tikrai, ir čia vėlgi jokios mitologijos. Skol, skola. Šiandien nieko nėra kito, kaip tik įsiskolinimas, bet kaip Pone Jakonsari sako, jeigu skolinimasis yra protingas, tai yra investicijos. Tada klausimas yra, o kur rytoj mes investicijų ieškosim, jeigu negalima bus valstybėms skolintis ir aš taip suprantu iš tų diskusijų apie pranešimą, kyla klausimas. Todėl ir kyla keliamas klausimas dėl valstybinio obligacijų, dėl to, ką mm, valstybės narės kai kurios daro, panaudodamas tą finansinį svertą. Mm tam, kad atkurtų mm, konkurencingumą tarp valstybių narių, bet lygiai taip pat sugebėtų išsaugoti ES valstybės narės globalizuotame pasaulyje ateityje. Kitoje mm, įsiskolinimo pusėje reikia nepamiršti tokių dalykų kas irgi buvo diskutuojama parlamente, tai yra vartotojų įsiskolinimas. Ir ypač tas revolving credit. Tai yra tikrai pragariška mašina vart, vartotojams įsiskolinti. Tas įsiskolinimo mechanizmas yra baisus, aš manau, kad visi tai supranta, bet aš nenorėčiau tokios situacijos, kur būtų galvojama, kad namų ūkio įsiskolinimas, kuris leido finansuoti bankinę sistemą, yra idealus dalykas bet kokiam sąlygom. O kad valstybės įsiskolinimas yra daug blogiau už tai e, šio laikinėje ekonomikoje. Uh, Aš tikrai nenorėčiau karakteri, karikatūriškai tai piešti to vaizdo, bet aš manau, kad iš tikrųjų, kai kalbame apie tai, ką Ole Schmidt mm, charakterizavom kaip ideologinę šio reikalo pusę, aš tikiuosi, kad mes sutelksime dėmesį į reikalo esmę, ta dvasia, kaip kalbėjo Oskar Karas, Paskal ar kiti, kad kolektyviai dirbdami mes būsime išmintingesni. Tai tokios būtų gal globalios pastabos. Jeigu dar um, porą minučių man skirsti, aš galėčiau atsakyti konkrečiai vieną kitą pastabas, uh, ką kolegos konkrečiai pasakė. Bet aš turiu pasakyti, kad pasistengsiu, aišku, atsakyti kiekvienam, bet uh, galbūt. Uh, jeigu šitam, šitam etape gal būtų pernelik ilgos tos atsakymas, aš gal taip telegrafiškai pabandysiu pasakyti kolegoms tiesiog, kad parodyčiau, kaip dėmesingai e, reaguoju į jų pastabas. Ponios Pietikainin nebėra salėje dėl to, ką jį pasakė. Dėl Graikijos reikalo, man atrodo, iš esmės tai e, reikalo esmės nekeičia. Uh, Aš galiu tik pritarti tokiam požiūriui. Taip, taip pat atitinka ir tam, ką sakė ponia Podimata. Būtent Graikijos problema kyla dėl to, kad nėra lėktuvė piloto. Eurozonos valdymas čia kyla tai, klausimas ir taip toliau. Dėl to, kas siūloma kaip pagrindiniai dalykai, ką jis siūlo, aš manau, kad čia uh, galiu sugrįžti dėl visų tų dalykų, kas jį, kas jį m, mm, neramina 45 punktas dėl prie, smulkaus vir, e, verslo prieimo prie o, pas, e, skolinimosi, toliau dėl reitingavimo agentūrų a, e, ir taip toliau ir taip toliau. Pone, man atrodo, mes sutarėme dėl daug dalykų, dėl vartotojų pasitikėjimo institucijomis Na, man atrodo, aišku, kad tas pasitikėjimas O um, menksta ir dėl to, kad institucijos uh, nesugeba pateisinti lūkesčių dėl to, kokį Europos projektą jos kūrė. Dėl to, kaip suderinti uh, to, to, tokius klausimus, kaip pavyzdžiui, socialinis dialogas europinių lygmenių. Aš manau, kad jeigu čia bus rasti sprendimai, tikrai pagerėtų situacija. Uh, Toliau dėl um, augimo pakto. Taip, aš irgi išryškinau tai kaip esminį elementą, dėl ko um, mes turėsime, aišku, gan sudėtingai diskutuoti, bet manau, kad kelias geras. Panas Tomas man. Dar salė, taip. Tai aš jam pasakysiu. Būtent tai leis mums ir pradėti tas diskusijas, kurios yra mums sudėtingos. Man atrodo, jeigu gyveni visuomeniai, tai reiškia, kad turi laikytis taisyklių. Ir prancūzijos visuomenėje yra taip, kad tavo teisės prasideda ten, kur baigėsi kitų teisės. Tai toks visuomenės principas. Na, tačiau aš manau dėl to represinio pobūdžio, aš nežinau, gal reikėtų eiti į kitą pusę, tačiau man atrodo, kad paktas nesukūrė pridėtinės vertės europiečiams. O mums reikia Europos pridėtinės vertės. Ir todėl mes turime galvoti apie ekonomikos ir pinigų sąjungos reformą. Šiandien mane neramina kai kas. Tai dėl to mm, Herman Van Rompuy tos grupė, vadovavimos grupės dėl to, kaip įsprendžiamas Graikijos lausimas. Aš baiminosi, kad visų pirma, bus galvojama apie pakto disciplininę tą drausminę pusę, griežtumą ir nebus galvojama apie kitus klausimus. Ir ne, vat būtent jeigu tai bus, mes nepadarysime jokios pažangos. Ir galbūt rytoj bus galbūt galvojama, kad tai yra vienintelis būdas išbristi iš, iš krizės, tas paktas, tai tikrai nepasiteisins, nepradėkime nuo to. Mes puikiai žinome, kad tikrai mums to reikės, mums reikės sugrįžti prie to, aišku, bet jeigu mes pradėsime tik tai nuo to savo diskusijas, tai diskusijas iškart nužudysime. Dėl konkurencijos taip gerai, kodėlgi galima ginti tą poziciją, bet uh, aišku, komunikatas tai buvo geras e, dėl tų skolų, ži ži žiūrint atbulinė data, tačiau, na, tie Įstatymai, dėl kurių buvo sukurta, e, dėl kurių buvo balsuota įvairiose valstybių darių parlamentuose, tikrai nieko e, reikalingų sąlygų nesukūrė, kad būtų palankus e, finansavimas smulkiai vidutiniam verslui, kad būtų kovojama su mokesniais ruojais ir taip toliau ir taip toliau. Taigi aš manau, kad būtent iš, iš Europos lygmens turėjo būti papildomos priemonės. Jų nebuvo. Ole Šmit. Sutinku su jumis. Mūsų modelis tai daugiau Europos, tačiau ne bet kokios Europos. Ir kai jūs sakote, kad mums reikia visuomenės palaikymo, tai būtent tai mes ir stengiamės užtikrinti. Tik tai aš tikiu tuo, na, aišku, čia galima diskutuoti, bet aš tikiu, kad jeigu mes jiems dabar po tos krizės pasakysime mm, mūsų piliečiams, kad modelis, kurį turėjome, yra geras modelis, na, tikrai nereikėtų stebėtis, kad po to bus grįžta prie nacionalinių modelių, prie nacionalizmo, nes iš tikrųjų mote, žmonės mato, kad dabartinis modelis neveikia, nepasiteisino, taigi negalime sakyti, kad modelis buvo geras. Aišku, mes visi sutinkame, kad reikia kovoti su nacionalizmu ir protekcionizmu. Tai tą reikia ir daryti. Dėl tyrimo komiteto čia aš kreipsiuosi į pirmininką. Mm, ta mintis mano galvoje jau kuris laikas, reikėtų čia, kad, ne, kad viskas būtų aišku. Man atrodo, tai yra labai svarbus dalykas, galvojant apie mūsų darbo rezultatą žinote, kalbėjome um, kartą, po to kažkur pasimetė ta mintis. Gal tikrai reikėtų ištirti, kas vyko, kaip viskas buvo e, daroma, nuo Goldman Sachs pradedant. Tačiau, jeigu galvojame apie e, tyrimo komisiją, kuri analizuotų vien Graikijos klausimą, ne, nežinau, ar tikrai mes norėtumėm taip tęsti savo darbus. Aš manau, kad galvojant apie tai, ką būtų galima padaryti, reikėtų būtent turėti omenyje tikrą tyrimo komisiją. Ir kolega pabaigoje sakėte, geriausia tai mūsų mintis ir me, norim, noriu, kad būtų konsensusas dėl to. Na, aišku, kiekvienam iš mūsų, mūsų mintis yra geriausia. Tačiau e, tai nereiškia, kad iš tų atskirų minčių galėsime sulibdyti kažką, dėl ko visi paskui balsuos. Aš Tenksiuosi, aišku, padaryti viską, kas yra įmanoma, bet, aišku, aš visko viena netliksiu. Aš parengiau rezoliuciją ir po to, aišku, ką, ką mes dabar darome, ką mes vėliau darysime. Na, mums, aišku, reikės to darbo, aš čia vėlgi kreipiuosi į pirmininką, kaip būtų galima geriau užtikrinti tą komunikavimo darbą, kuris vyktų aplink šį pranešimą, nes to reikės, aišku, turime mes atitinkamus komunikavimo kanalus ir taip toliau. Aišku, ką aš norėčiau padaryti. Aš norėčiau aišku, bus papildomų pakeitimų ir taip toliau, bet uh, gal tai nebus pati sudėtingiausia dalis. Dabar dėl to, ar turėčiau aktualizuoti mm, skaičius pranešime, taip, žinoma, aš atliksiu tą aktualizavimo darbą, be abejo. Dėl tų penkių šešių pagrindinių punktų, kalbant apie Europos Sąjungą, globalizacijos kontekste, mm, šitas 13 punktas, kurį būtų galima išplėtoti, Manau, kad svarbiausias yra mūsų konsensusas, dėl to aš dėkoju už jūsų išryškintas mintis, nes labai svarbu būtent tie pagrindiniai elementai dėl griežtumo priemonių, aš apie tai jau kalbėjau. Aš manau, kad čia mes galėsime pasielgti išmintingai ir žengti į priekį. Tai būtų puiku. Kai Svinbert Na, iš tikrųjų įdomu. Aš norėjau. Mm, nežinau, ta mintis. A, ta mintis, kad kad judumas tai yra tik tai turtingųjų arba neturtingųjų kažkokia tai privilegija, čia tai būtų Goldman Sachs mintis, e, būtų galima parduoti. E, e, taip pat čia buvo išsakyta mintis apie aplinkosauginę krizės aspektą. Na, apie tai jau kalbėjau ir apie vieš, viešąją skolą taip pat Sergio Koferatį. manau, kad daugelis e, jūsų išsakytų minčių dėl sažiningumo ir patikimos e, vystimosi politikos ir ateities perspektyvų. Manau, kad tai bus e, išeimo iš paramos krizės metų strategijos diskusijų dalis. Dėl darbuotojų dalyvavimo visiškai tau pritariu, ne tik dėl tų išsakytų priežasčių. E, kai bendrovė bankrutuoja, ką gali padaryti darbuotojas, kai jo turimos akcijos tiesiog jų kaina krenta. Kai bendrovės akcijos pakyla rinkoje, darbininkas, darbuotojas yra suinteresuotas jas parduoti, ir tuomet nebetenka galimybų kontroliuoti e, ar įsilieti į bendrovės valdymą. Taigi mums reikia galvoti apie bendrovių valdymų kitus modelius, kad darbuotojai tiesiogiai galėtų dalyvauti bendrovių valdyme. Eliza Ferrerai galiu pasakyti, kad, kad e, tu išdėstai keturias svarbiausias temas, kurios yra svarbiausios mums, socialistams. Tai yra labai gerai. Būtent kas yra svarbiausia, kuriant patrauklų europinį modelį, tai yra labai gerai. Apie konkurencingumą ir stabilumo paktą. Tai yra išsidėstyta 157 158 pastraipoje, tačiau aišku, dar ten reikės tą mintį išplėtoti. Pane Engelį, aš jau atsakiau į daugelį dalykų, kuriuos e, jūs išsakėte. Turime dalykų, dėl kurių sutarėme. Jūs minėjote Latviją. E, na, nemanau, kad galima pasakyti, kad Latvijos situacija yra gera. Jūs patikite ją kaip teigiamą pavyzdį. ES ir nori ir toliau išlikti gebanti ir įvesti naujoves. Ir būtent smulkios ir vidinėse įmonėse yra daugiausia naujovių. Pone Dimatai rodos jūs atsakiusi, bet kai kalbame apie gyventojų senėjimą, tai taip, reikia įvardinti iššūkius. Ir daryti, daryti išvadas, ponė Jekonsarė kai dėl bankininkų profesinio rengimo, tai čia susituriu su sunkumais. Na, bankininkai parduoda finansinius produktus, kurie, tiesą sakant, visą nepadengti, o dabar piliečiai tarsi turi gauti pagrindinių žiniunkų iš bankystės rytis. Aš nežinau, ar tai duos naudos. Diskusijose su panu Gebelsu apie tai kalbėjome. Buvo kalbama, daug kritikos įsakyta, buvo kritikuojami ir pensijų fondai, tačiau, tiesą sakant, mes visi esame uh, sėbrai, nes visi norime didelio pelno. Taip, buvo teisingai pasakyta, kad vertybės, etika yra svarbus. O kai dėl politinio matmens ir dėl to, kad Europą atsidūrė e, kryškelė, tai manau, kad čia visi sutarsime. Mes komitete turime pasiūsti signalą, kuris parodytų, kad ES institutas gali kai ko pasiekti, turi kai ko pasiekti. Na, diskusijos bus sudėtingos, ypač sudėtingos bus diskusijos dėl tų sąlygų, kuriams esant reikia sanuoti institucijas, dėl tų prielaidų, kurias reikia sukurti, norint užtikrinti ekonominį augimą. Kaip ten bebūtų, dėkoju už diskusijas, o taip pat už tą papildomą e, savaitę, e, per kurią galėsime to.